Na kągi, aš norėčiau paprašyti visų susėsti, mes tęsime darbą. Aš nekartosiu to, ką sakiau mūsų posėdžio pradžioje. Mes tiesiog pradėsime antrą mūsų posėdžio dalį. Dalyviai jau atvyko ši, šešios įmonės kurios atstovauja skirtingiems sektoriams, jau atvyko ir aš norėčiau jiems padėkoti už tai, kad jie sutiko atsakyti į kolegų klausimus. Taigi Philip Morris, Ikea, Coca-Cola, Walt Disney, McDonald's ir Aušarbuš InBev įmonių atstovai pas mus atvyko. Ir kaip ir posėdžio pradžioje, aš suteiksiu e, kiekvienos šios įmonės atstovui daugiausia po penkias minutės, o po to mūsų komiteto nariai galės pateikti savo klausimus, į kuriuos jie ir atsakys. Ir pirmiausia, norėčiau suteikti žodį Philip Morris International įmonės prezidentui atsakingam už mokesčius Werneriui Šusteriui. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkuoju Jums už tai, kad Jūs mus pakvietėte, nekantrai lauksiu Jūsų klausimų, bet prieš pradėdamas atsakinėti klausimus, aš Jums trumpai papasakosiu apie Philip Morris International bendrovę. Mes esame tarptautinė bendrovė, viena iš pirma, pirmaujanti e, e, pasaulyje ir šeši e, iš penkiolikos pagrindinių cigarečių tabako produktų prekės ženklų priklauso mums. Mes turime 15 fabrikų visame pasaulyje. Atsiprašau, 50 fabrikų. Ir Europoje 12 tūkstančių darbuotojų turime. Praeitais metais mes pare, paskelbėme apie tai, kad ketiname investuoti 5 milijonus eurų Bolonijos mieste, tam galima būtų pastatyti įrangą, kuri sumažins riziką susijusią su tabako produktais. 2014 metais mūsų pajamos sudarė 18 milijardų, 80 milijardų dolerių. Mes sumokėme 15 milijardų dolerių mokesčių ir daugiau nei 3 milijardus e, pelno mokesčių, mokesčio. Visą šią informaciją galit gauti mūsų parengtoje metinėje ataskaitoje. Dabar apie, task, apie mokesčius. Mes laikomės tokios praktikos. Mes manome, kad būtina laikytis nacionalinių teisės aktų. Mūsų verslo sprendimai nepriklauso nuo to, kaip yra reglamentuojami mokesčiai. E, mokesčiai yra svarbu, bet mūsų verslo interesai yra svarbesni. Ir Mes visuomet stengiamės laikytis visų šalyje galiojančių įstatymų. Elgiamės visuomet atvirai ir uh, sąžiningai. Mes neužsijimame agresyvių mokesčių planavimu ir neturime kokios nors užslėptos mokesčių tvarkymo strategijos. Neturime taip pat ir tų vadinamųjų e, paštų dėžučių. Mes galime pareikšti šiame posėdėje, kad mes žinome, kad pasaulyje vyksta globalizacija ir dėl to ir verslui, ir mokesčio administratoriams nėra lengva dirbti. Ir visuomet, kai tik įmanoma, mes stengiamės išsiaiškinti, kokiu pagrindu ir kaip bus taikomi mokesčiai mūsų įmonėje. Kiekvienoje konkrečioje šalyje žingsniai susitarimai suteikia daugiau aiškumo ne tik mums, bet ir mokesčio, mokesčio administratoriams. E, tokie susitarimai reiškia ir skaidrumą, ir aiškumą. Pavyzdžiui, Italijoje mes dalyvaujame, mes pasirašėme susitarimą su Italijos mokesčio administratoriumi. Taip pat tokį panašų susitarimą turime ir Australijoje. Ir tie susitarimai yra pavyzdžiai to, kaip galima bendradarbiausiu mokesčio, mokesčio administratoriumi užtikrinti didesnį aiškumą įmonėms. Taip, iš tikrųjų, skaidrumo lygis skiriasi skirtingose šalise. Tačiau visas egzistuojančias problemas galima spręsti tik tai e, e, konkrečio šalyje vyriausybės e, pastangomis. Mes remiame BEPS pasiūlymą, tačiau manome, kad pagrindinė problema dabar yra ta, kad skirtingai taikomos yra mokesčių reglamentavimo nuostatos įvairiuose šalyse. Dėl to da, tarptautinės įmonės dažnai susiduria su dvigubu apmokestinimu. Mes taip pat pasisakome už tai, kad Europoje būtų sukurta bendra konsoliduota į pelno mokesčio bazę, bet kartu turim, manome, kad reikia vesti ir bendrą mokesčio tarifą. Mes neprieštaraujame taip pat ir SBO pateiktam pasiūlymui dėl ataskaitas teikiamas pagal situaciją konkrečioje šalyje. Taip, mes manome, kad mums reikia didesnio skaidrumo ir pritarėme daugumą jūsų ir komiteto ir e, SBO e, atitinkamų e, institucijų pasiūlymams. Mes manome, kad mokesčio administratoriai turėtų kuo geriau ir glaudžiau bendradarbiauti. O dabar su manumu atsakysiu į visus jūsų turimus klausimus. Dėkoju. Aš pasižymėjau, kad kad jūs su verslo grupė ne tik pasisako už tai, kad Europoje mes turėtume bendrą konsoliduotą pelno mokesčio bazę, bet ir pasisakote ir už tai, kad visoje ES būtų taikomas bendras pelno mokesčio tarifas. Aš nebejoju, kad e, kolegos sureaguos šį jūsų, e, e, šią jūsų mintį ir užduos savo klausimų. Aš posėdžio pradžioje minėjau, kad kad e, įmonių atsako, atstovai atsakinės eilė, tą eilės tvarką, kurią jie gal, e, prisistatinės. Taip, elgimės posėdžio pradžioje ir taip ir tęsime savo darbą. Toliau sutikiu žodį Ikėjo, Ikėjos grupės atstovui Krister Matson. Prašau. Pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, gerbiamas ponės ir ponai, aš dėkoju, kad jūs pakvietėte mane iki grup, grupės vardu pasikalbėti apie BEPS veiksmų planą ir CCTB. Prieš tai norėčiau pristatyti mūsų įmonių grupę. Tai yra globaliai veikianti įmonė. Mes turime gamyklas, taip pat tiekimo grandinės, mes turime uh, 147 tūkstančius darbuotojų visame pasaulyje. 800 milijonų eurų mes mokame pasaulio mastu e, mokesčių. Ir mūsų mokesčių dydis yra šiek tiek mažesnis negu 20 procentų. Taip pat mes mokame ir kitus mokesčius, kurie sudaro pusantro milijardo eurų. Tai yra 31 e, procentas apmokestimas yra prieš atskaitant mokesčius. Iš, ir taip pat franšizė yra labai didelė mūsų įmonės grupė. Yra kitos 12 franšizės grupių, kurios dirba 22 rinkose. Ikėjos holdingo bendrovė Interrego yra įsisteigusi Niderlanduose, o Luksemburgė mes neturime jokių dukterinių įmonių. IKEA grupė yra apskritai yra Niderlanduose įsteigta grina įmonė ir vadovaujasi Niderlandų įstatymais ir todėl nesuteikė uh, galimybių turėti kitokių pajamų. Žinoma, į Kijoje grupę galima investuoti ir taip pat investuoti į jos fondus. Kokia franšizė sistema Ikejoje? Ikeja siekia apsaugoti savo produktus ir taip pat franšizės produktus ir tai buvo nuspręsta uh, 97 metais, kai buvo kūriamas Ikėjos koncep, kūrimo koncepcija. Ikėja grupė kartais yra painiojama su INT Ikėja grupė. Ikėja franšizė ir Ikėja koncept yra e, Ikėjos dalis, Ikėjos, kuri yra įsisteigusi Niderlanduose, o taip pat viena mūsų grupės dalis yra įsisteigusi ir Luksemburgė. Aš norėčiau pasakyti, kad įvairių Ikėjos bendrovių steigėjai yra taip pat Ikėjos grupės tam tikrų padalinių savininkai. Dėl įmonės mokesčių sistemos iš tikrųjų reikia harmonizuoti tautinių mastų mokesčių sistemas ir dėl tos priežasties mes pritarėme BEPS veiksmų planui ir tiesiog džiaugiamės progą e, pasidalinti nuomonėmis šiuo klausimu. Kalbant apie BEPS, reikėtų pasakyti, kad reikėtų sinchronizuoti ir nuosekliai įdėkti BEPS nuostatas tei, e, nacionalinių lygmenių. Kita, labai svarbu privalomai į, įgyvendinti ginčių sprendimo nuostatas. Pavyzdžiui, kad būtų galima spręsti dvigubą apmokestinimo klausimus. BEPS rekomendacijos turi būti veiksmingos, kad nebūtų užkelta papildoma administracinė našta ant įmonių pečių. E, Europoje mes parduodame maždaug 7 procentus savo, proc, savo produkcijos ir 140 tūkstančių darbuotojų taip pat yra Europoje. Mes siekime ir toliau plėsti savo verslą Europoje, todėl mes norėtume, kad būtų daugiau aiškumo ir stabilumo mokesčių sistemoje tokioms bendrovėms kaip mums ir tai yra labai svarbu, kadangi mes norime ir uh, toliau investuoti. Mes e, džiaugiamės bet kokiamis pastangomis rasti bendrą vardiklį. Dėkuoju Jums uždėmesi ir aš laukiu įdomių diskusijų. Dėkuoju mokesčių direktoriui. Ir dabar suteiksiu žodį ponui Robertui Jordanui, kuris yra Coca-Cola bendrovės konsultantas mokesčių klausimais. Dėkuoju, ponė Pirinkė, dėkuoju Jums už tai, kad Jūs pakvietėte mane į šį posėdį. Aš esu Robertas Jordanas ir esu šios bendrovės viceprezidentas atsakingas už mokesčius. 21 metus dirbu šioje įmonėje ir Aš pirmiausia norėčiau papasakoti Jums šiek tiek apie Coca-Cola bendrovę. Coca-Cola bendrovė buvo sukurta tuo met, kai 1886 metais buvo sukurtas Coca-Cola gėrimo e, receptas į Atlantoje, e, Džordžijos valstijoje. Ir mūsų buveinė ten ir, ir tebe veikia. Mes taip pat stengiamės elgtis atsakingai visame pasaulyje. 81 procentas visų mūsų gėrimų yra parduodama pasaulyje. Pradėjome dirbti 1919 metais, parduodame gėrimus Prancūzijoje. Ir mes turime 84 fa fabrikus 24 valstybėse narėse. Ir e, dėl mūsų veiklos 600 tūkstančių darbo vietų e, e, sukūrima veikia Europoje. Mes taip pat investuojame į ūkio augimą ir už naujas darbo vietas visoje pasaulyje. Coca-Cola dukterinė įmonė turi dukterinę įmonę. Ta įmonė vei, padeda mums aktyviau veikti visame pasaulyje. Coca-Cola nėra viena e, kokia nors e, įmonė. Visi e, gėrimų išpirstytojai yra atskiros įmonės. Ir mes laikomės mokesnių reikalavimų vis kiekvienoje šalyje, kurioje veikime. Mes mokame labai daug mokesčių įskaitant ir pelno mokestį, akcizo mokesčius, socialinius įvairius mokesčius ir kitus mokesčius. 2014 metų mūsų metinė finansinė ataskaita yra parašyta kad mes sumokėjome maždaug 2,2 milijardo e, dolerių pelno mokesčio visame pasaulyje ir mūs, mums takomas bendras pelno mokesčio tarifas yra 23,1 procento. Taigi tai iš esmės atitinka EBPO rekomendacijas. Dabar e, norėčiau pakomentuoti EBPO e, BEPS rekomendacijas dėl pelno mokesčio erozijos ir pelno perkelimo. Aš žinau, kad jūsų komitete pasisakoma už bendrą konsoliduotą pelno mokesčio bazę. Mes remiame e, labai svarbę EBPO e rekomendaciją ir jeigu ji bus e, įgyvendinama laikantis teisės viršinybės principo, ji padės mums padidinti pasitikėjimą visame pasaulyje. Mes parduodame savo produkciją daugiau nei 200 pasaulio šalių ir kuo daugiau aiškumo turėsime, tuo bus geriau. Pelno mokesčio administratoriams taip pat bus lengviau dirbti, nes jie turės vadovautis labai aiškiais konkrečiais principais. Tai padės mums visiems e, susitarti dėl to, kiek paimų turėtų gauti verslininkai, tam, kad jie galėtų tinkamai dirbti, galėtų daug, užsitikrinti dermą kapitalą ir finansinius išteklius reikalingus savo veiklai. Mes manome, kad mums taip pat reikia turėti labai aiškias gairės, kaip bus gyveninamos EBPO rekomendacijos. Tai turėt, jos turėtų padėti valstybės narėms susitarti dėl to, kaip jos turėtų taikyti tas rekomendacijas kiekvienoje šalyje. Mums reikia taip pat susitarti dėl pagrindinių apibriešių. Kitaip, jei, jei tie patys dalykai skirtingai bus interpretuojami skirtingose valstybėse, dėl to kils tik tai daugiau neiškumo. Žinome, kad mums taip pat reikia ir labai aiškių ginčių sprendimo mechanizmų, tam, kad visus nesusitarimus su valstybėmis galima būtų spręsti kuo skubiau. Tai mes pasisakome už visas iniciatyvas, kuriomis siekime supaprastinti egzistuojančią mokesčių sistemą ir mažinti biurokratiją. Ir bendra konsultuotojo pelno mokesčio bazė tai yra pasiūlymas, kuris turi, turėtų atitikti šios kriterijus. Uh, Tai iš tikrųjų yra labai svarbi užduotis, tačiau dar reikia išspręsti nemažai kitų svarbių dalykų. Reikia atsižvelgti, pavyzdžiui, į tai, kad situacija skirtingose sektoriuose yra, gali skirsti, skirtis. EBPO rekomendacijos dėl pelno mokesčio erozijos ir pelno perkelimo ir, ir pasiūlymą dėl bendros konsoliduotojos pelno mokesčio bazės yra labai ambicingi pasiūlymai ir jie bus turė, jie tinkamai pritaikyti bus naudingi ir verslui, ir mūsų visuomeniai. Dėkui, ponė pirmininkė. Dabar noriu pakviesti e, Volto Disnėjaus atstovą John Stowell, e, vyriausiai vyr prezidentą, atsakingą už e, pelno mokestį. Ponios ir ponai parlamentarai, džiaugiuosi galėdamas galimybę pakalbėti apie visuotinę apmokestinimo politiką ir apie EBPO mokesčių bazės erozijos ir pelno pelkerimo iniciatyvą e, bei apie ES sieki turėti bendrą konsoliduotąją pelno mokesčio bazę. Kaip pasauliniu mastu veikianti įmonė suprantame, kaip svarbu, kad būtų mm, tvirta ir teisinga mokesčių politika. Ekonominis e, augimas mm, tarp, gali prisidėti ekonominis augimas irgi gali būti nulemtas mokestinės politikos. Labai svarbu, kaip yra apskaičiuojami mokesčiai ir tiek mokesčių mokėtojams, tiek vyriausybėms yra labai svarbu, kad būtų galima teisingai ir greitai spręsti mokestinius ginčius. Mes taip pat pritarėme siekiui ir, ir norime kartu dirbti su vyriausybėmis, kad mokesčių sistemos taptų aiškesnės. Ir šią linkme m, mm, labai džiaugiamės EBPO BEPS iniciatyva bei taip pat siekiu e, nustatyti paprastesnę bendro, bendrą konsoliduotąją pelno mokesčio sistemą. Negalime e, tikėtis, kad dėl BEPS arba bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės iš esmės keisis apmokestinimo sistema. Ne, nes mūsų mokesčiai atitinka įvairią ekonominę veiklą, kurią mes vykdome. E, didelių mokesčių šalise mokame e, didelius mokesčius, e, kadangi esame JAV įmonė, mums taikomas 35 procentų mokesčio dydis ir realiai tai yra maždaug 37 procentų, 37-38 procentų mokestis, kuris yra vienas aukščiausių pasaulyje. Visi mūsų pelnai tiek gauti užsienio šalise, tiek JAV yra apmokestinami JAV. Ir tai kertasi su teritorinė ES šalise paplitusią praktiką. Mes rugsėjo mėnesį baigiam savo finansinius metus ir e, turime 13,8 milijardus iki mokestinio pelno, e, kuris, mm, nuo kurio turėsime mokėti 5 milijardus dolerių mokesčio. Tai yra 36, kablelis, 36 procentai. E, mūsų mm, vidutinis pelno mokestis sudaro maždaug 34 procentus tokio dydžio kaip mes įmonė be E, pajamų mokesčių e, mokame dar ir e, netiesioginius mokesčius, kadangi labai plačiai veikiame vietos mastu. Tai yra įvairūs socialiniai mokesčiai, turto mokesčiai ir taip toliau. Akcizo mokesčiai. Mes siekiame bendradarbiauti su vyriausybėmis ir mūsų bendradarbiavimas remiasi skaidrumu, pasitikėjimu, sažingumu ir norėtume imtis aktyvių žingsnių sprendžiant e, su mokesčiais iškilusias problemas. Ar e, kai neaišku, kurioje šalyje reikia mokėti mokesčius. Mes manome, kad e, tie atskiri mokesčių sprendimai šiuo atveju gali būti irgi naudingi. Mes manome, kad turime apmokestinimo sistemoje elgtis aiškiai, e, siekti, kad būtų privalomas mokestinių skundų nagrinėjimas, nes tai leistų lengviau spręsti su apmokestinimu susijusias problemas E, džiaugiuosi turėdama šią galimybę kalbėti pas jūs ir esu pasirengęs atsakyti visus klausimus. Dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Airin Jets, McDonaldo atstovai. Aš atstovauju McDonaldo kooperacijai. Labai malonu dalyvauti šiame susitikime ir pakalbėti apie BEPS ir CCTB pasiūlymus. Prieš tai norėčiau trumpai informuoti apie McDonaldą. Europoje mes dirbame 39 valstybėse, visose ES valstybėse ir turime 8 tūkstančius restoranus. Tai yra 50 milijonų e, vartotojų kasdieną ir e, pas mus dirba 425 tūkstančiai darbuotojų Europoje. Mak McDonald's yra labai specifinė korporacija, kadangi ji remiasi franšizė, trys ketvirčiai mūsų restoranų yra valdomi prancūziškos franšizės įmonėje, įmonės. Ir e, taip pat e, gavus licenciją galima įsteigti mūsų restoraną ir jį plėsti norėčiau pakalbėti apie mokesčius, kuriuos mes mokome. Mes mokome įmonės pelno mokesčių pakankamai daug Europos Sąjungoje, taip pat mokome ir kitas socialinės įmokas. Mūsų vietos bendrovės Europos Sąjungos valstybėse moka mokesčius ten, kur vei, dirba savo darbą, kur veikia. 2014 metais mes sumokėjome 2,1 milijardą pelno mokesčio ES vidutinis mokesčių dydis buvo 27 procentai. Aš nu norėčiau pateikti poros valstybių pavyzdžius. Jungtinėje karalystėje 9-13 metais mes sumokėjome 225 tūkstančius, 225 milijonus svarų mokesčių. Per tą patį periodą. Pay... Franšizės turėtoje taip pat sumokėjo apie vieną milijardą eurų. Pakalbėsiu apie mūsų įmonės struktūrą. Mūsų franšizės sistema veikia taip išduodama e, licenzijas dirbti viso pasaulio mastu įmonėms. Franšizės moka taip pat e, tam tikrą, pradžios e, įmonės moka mokestį arba autorinį mokestį už gautą licenciją. Ir tos įmonės, žinoma, įneša inovacijų į mūsų bendrą sistemą. Labai svarbu vienyti mūsų mokesčių nuostatas Mm, vadovaujantis BEPS OBPO rekomendacijomis. Mes puikiai suprantame, kad mokesčiai yra labai sudėtinga e, sistema. Mes savo ataskaitoje kalbėjome apie tai, kad mes negalime e, vadovauti spekuliatyvinėmis sistemomis. Kalbant konkrečiai apie mokesčius, reikėtų pasakyti, kad tarptautiniu mastu įvedamos naujos e, gairės galėtų padėti suvienodinti mokesčių sistemas ir padėtų tarptautiniams bendromėms užsitikrinti daugiau aiškumo. Mes norėtume taip pat vienodinti šitas nuostatas tarptautiniu mastu, tačiau kita vertus mes negalime e, be išlygų keisti savo įmonės veiklos informaciją. Mes, e, mums abejonių kelia vienašališki atskirų valstybių sprendimai dėl mokesčių režimo. Labai svarbu taip pat numatyti ginčių sprendimų vieningą mechanizmą. Tačiau pirmiausia reikėtų išnaudoti tas sistemas, tuos mechanizmus, kurie jau egzistuoja dabar, vietoj to, kad būtų kuriama, kuriami nauji mūsų bendrovė ir toliau plečiasi, kadangi ji moka mokesčius toje vietoje, kurioje vykdė savo verslo veiklą. Dėkoju. Ir dabar norėčiau suteikti žodį Maltloan Inbevi grupės atstovui. Pone pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai, gerbėjai ponai ir ponios, dėkuoju Jums už kvietimą dalyvauti šiame svarbiame posėdėje, kuriame kalbama apie bendrąją konsoliduotą mokė, nuo mokesčio bazę. Ir toliau kalbėsiu angliškai. Aš esu Malte Lohen, esu atsakingas už InBev bendrovės veiklą pasaulyje. Tai reiškia, kad aš užsijimu įvairiais e, su manęs politikos susijusiais klausimais, skaitant ir mokesčių e, klausimus. Mes džiaugiamės, kad e, jūsų komitetas rengia pranešimą dėl nepatiktų pasiūlymų. Mes manome, kad. kad mes visi kartu su jumis norėjome, kad mokesčių politika visame pasaulyje būtų aiškesnė. Uh, Pirmiausia, norėčiau trumpai papasakoti Jums apie InBev bendrovę. Tai yra pirmaujantis pasaulyje, dalaus, pirmaujantis pasaulyje alaus gamintojas, mūsų pagrindinė buveinė, buveinė yra Liovenė, netoli Briuselio. Ir tokie prekės ženklai kaip Stella Artois ir Lef yra seniausi mūsų prekės ženklai, o visa bendrovės istorija e, e, yra maždaug 700 metai, metų. Mūsų mūsų pagrindinė buveinė yra toje vietoje, kurioje ir buvo pagamintas e, pirmą kartą Stelle Artualus. Mes neseniai paskelbėme, kad ketiname investuoti 55 milijonus eurų į dar vieną alaus daryklą. Mes veikiame 25 šalise ir mūsų įmonėje dirba 155 tūkstančiai žmonių visame pasaulyje. 2014 metais mūsų pajamos viršijo 43 milijardus eurų. Mes mokame mokesčius visose tose šalise, kuriuose dirbame. 2014 metais mes sumokėjome maždaug 14,5 milijardų eurų mokesčių visame pasaulyje. Ir iš tos sumos maždaug 2,2 milijardo eurų yra pelno mokestis Ir jūs galite daugiau informacijos sužinoti apie mūsų įmonę da, šiame tinklapyje www.ab.inbev.eu. E Dabar šiek tiek apie BEPS. Mes manome, kad da, mokesčių režimas turi būti pagrįstas trim pagrindiniais principais. Pirmiausia, paprastumas. Mums reikia supaprastinti pelno mokesčio bazę. Taip mes sumažinsim administracinę naštą, tai būtų labai svarbu. Antras svarbus principas tai yra teisinis aiškumas. Teisinis aiškumas, kurio reikia ir verslui, ir mokesčių administratoriui. Ir trečias principas yra stabilumas, nes įmonės turi turėti galimybę planuoti savo veiklą ateityje. Ir mes manome, kad ABPO veiksmų planas dėl mokesčių bazės rozijos pelno perkelimo gali atitikti visus šios principus ir tai turėtų sustiprinti visų mūsų konkurencingumą ir padėti mums plėtoti mūsų ūkį Europoje. INBF taip pat džiaugiasi, kad jūsų komitetas paprašė, kad būtų sukurtas veiksmingas ginčių sprendimo mechanizmas. Jis yra reikalingas tam, kad mes galėtume iš, ir, ir, e, spręsti ginčius, ginčius dėl dvigubo apmokestinimo, nes kai kurie iš tų ginčių t, t, e, trunka labai ilgai. Ir ma, mes manome, kad tai yra prioritetinės svarbos klausimas. Be abejo, mūsų bendrovė, kaip minėjau, veikia visame pasaulyje, todėl mums reikia turėti labai aišku ir labai paprastą mokesčių režimą. Ir tas režimas turėtų veikti ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Be to, visus, visas normas reikia taikyti nuosekliai. Ir taip pat būtina užtikrinti, kad mes galėtume konkuruoti lygiomis sąlygomis su kitomis e, pasaulio įmonėmis. Tai bus naudinga ir tam, kad ES ekonomika išliktų konkurencinga. Uh, Ir baigtamas noriu pasakyti, kad Europos parlamentas e, mūsų galva gali prisidėti prie to, kad mūsų mokesčių sistema būtų e, geresnė, protingesnė, kad ji būtų susijusi, susijusi su mažesnė administracinė našta, kad ji būtų aiški tiek verslų, tiek mokesčių administratoriams ir tokia, kuri galėtų užtikrinti stabilumą, taip, kuris yra taip reikalingas, kad mes galėtume investuoti ateityje. Tikiuosi, kad šiandienos posėdėje mes ir pakalbėsime apie tai, kaip galima būtų kuo geriau ir kuo veiksmingiau pasiekti visų šių užsibrieštų tikslų. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį mūsų kolegoms ir EPP vardu Ester Delange žodis jums. Dėkui pirmininkė, kaip ir per ankstesnį diskusijų raundą visi kalbėtojai pasisakė už mokesčių aiškumą, nuoseklumą to reikalaujama iš politikų. Norėčiau kreiptis į Disnėjaus įmonę kartu su Ernst Young konsultacinė agentūra. Jūs parengėte 54 žingsnių planą mm, siekdami vengti mokesčių e, vengti mokesčius mokėti. Tai tikrai nesusiję nei su skaidrumu, nei su uh, E, nuoseklumu. Antras klausimas, ar jūs galite paneigti, kad Luksemburgė veikiančios trys Disnėjaus dukterinės įmonės, turinčios po vieną darbuotoją, turėjo uh, maždaug um, pasiekė 2,86 milijardų pajamas. Kaip vieno darbuotojo įmonės, tai jos yra uh, be galo pelningos. Kalbant apie EBPO taikomas taisyklės, tai jei jos būtų e, pradėtos taikyti, tai keistusi jūsų mokesčių politika. Luksemburgė yra 500 tūkstančių gyventojų ir susidaro įspūdis, kad kiekvienas Luksemburgo gyventojas jums uždirba 500 e, eurų 5000 eurų pelno, bet nesu mačius nei vieno liuksemburgiečio apsirengusio nuo galvos iki kojų e, Disnėjaus rūbais ar bent jau kažką e, jūsų firmos nešiojančio. Noriu pacituoti vieną jūsų filmą. E, Pelenė sakė, tai kas padaryta, nebūtinai tas, kas turi būti daroma. Manau, iš tokio pasakymo visi turime pasimokyti. Ir norėčiau paklausti, E, ką jūs galvojate apie mokesčius? Ar nemanote, kad jie turi ir tam tikrą etinį aspektą? Luksemburgė jūs nuo savo uždirbtų pelnų sumokat tik tai 0,8 procentus pelno mokesčio. Tai Aš manau, kad negalime e, slapstyti tokius dalykus, turime juos iškelti į viešumą ir iš jų mokytis. Dėkoju Peleniai, socialistų ir demokratų frakcijos vardu Emanuel Morel. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš norėčiau McDonaldui pateikti klausimą, išeikime iš Disnėjaus uh, e, filmų. Uh, Jūs sakėte, kad mokate daug mokesčių. Turėčiau du konkrečius klausimus. Pirmiausia, tai pasikeitė jūsų grupės struktūra. Aštuntais ir devintais metais e, turite Ženevoje savo ofisą ir Luksemburgė. Ir e, tai leidžia jums e, naudoti Luksemburgo nustatytą 5,8 procentų mokestį intelektiniai nusavybei. Ir aišku, kad jūs norite optimizuoti Europoje mokamus mokesčius ir vengti e, ir siekti, kad nei Italijoje, nei Prancūzijoje, kitose valstybėse narėse jum nereiktų mokėti mokesčių. Ir noriu paklausti, ar toks e, pasikeitimas yra susijęs tik tai su mokesčių slėpimu. Pagal Prancūzijos teisę jūs dar būtumėt atsakingi už piknaudžiavimą mokesčių įstatymais. Kitas klausimas. 5,8 procentų mokestis už intelektualinę nuosavybę, už autorių teisės, e, kurią turėtų mokėti McDonald's Realiai buvo sumokėta tik 1,4 procentas, 1,4 procentai mokesčių. Ir jūsų mokestinė politika e, yra kenksminga ne tik viešųjų finansų e, prasme, bet ir jūsų darbuotojams. E, turiu galvoje, kad daugelis restoranų, kurie veikia franšizės principų, arba visai neturi pelno, arba e, veikia ant, ant m, mm, tokio pelningumo ribos, tai e, ar nedarote to specialiai? Dėkui, toliau Bernd Lukė, EKR frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė, kalbėsiu vokiškai. Aš norėčiau paklausti McDonald'o atstovės. Žiniasklaidoje yra paskelbta informacijos, kad 11 dukterinių įmonių dirba mokesčių rojuose, tačiau tos bendrovės nebūtinai vadinasi McDonald'u. Tačiau noriu paklausti, ar šitų filialų dirbančių mokesčių rojuose yra tik tai iš tikrųjų 11 yra kalbama, kad tokių galėtų būti netgi 42. Koks iš tikrųjų yra tikrasis tų dukterinių įmonių arba filialų skaičius įmonių, kurios veikia kaip franšizės įmonės? Taip pat norėčiau paklausti jų štai ko. Franšizės licenzijų turėtojai turi mokėti licenzijos mokestį toje pačioje valstybėje e, filialo atstovams, o kurie 50 procentų vėl nukreipė į mokesčių rojus. Ar iš tiesų tai yra teisinga, ką mes skaitome laikrašiuose? Iš tikrųjų e, vyksta toksai e, lėšų perkelimas iš frančizės įmonių E, franšizės licencijos turėtojams. Merci Bernd. Et enfin la parole. Dėkoju. Dabar Aldė e, vardu Nils Torvalds. Ačiū pirmininkė. Galbūt e, mes jau atsibosime jums. Aš pakalbėsiu apie etiką ir skonį. IKEA mums pasiūlė pietus vietoj atvykimo į susitikę su mumis, o tas tie pietus būtų buvę tiesiog labai prasti švediški e, užkandžiai. That... Mėsos kukulė ir kažkas panašaus. Tas ta pati atsakymą aš gavau ir iš. Ta pati gaunu iš savo nepilnamečių vaikų, kai ko nors paklausiu. Mokesčiai yra labai svarbus įsigyti visuomeniai reikalingas prekes. Ir jūs tikriausiai puikiai suprantate, kaip Tai yra svarbu penktadienį link šeštadienio, kai, jūs atsimenat, kas vyko praėjusią savaitgalį Paryžiuje. Ir tie nusikaltėliai kažkodėl užsipolė vieną iš jūsų franšizės licenciją turintį restoraną. Taigi jūs neturite būti tie, kurie nepažabotai veikia šioje sistemoje. Labai apgalėstauju, bet taip yra. Dėkoju. Dabar žodį suteiksime mūsų svečiams. Pone Šuster, tą pačią eilės tvarką galėsite sakyti klausimus, kurią ir kalbėjote. Ačiū, ponė pirminkė nesu tikras, kad e, klausimai buvo adresuoti man, Philip Morris e, įmoniai. E, gal iš dalies buvo vienas klausimas mūsų skirtas, ar mokesčių, mokesčiai yra mūsų verslo strategijos dalis. Iš dalies taip yra. Be abejo, jeigu investuoji kokioje nors šalyje, tai nori, kad viskas vyktų sklandžiai. Bet ne tik e, mo, iš mokesčių perspektyvos, bet mes norime, kad e, tinkamai e, veiktų ir darbo teisė, ir kiti teisės reikalavimai. Ir mes priimame sprendimus atsižvelgdami į įvairiausius su teisė susijusius aspektus. Ponas Torvalds nori kažką pasakyti. Jums tikriausiai yra žinoma, kad e, rūkimas yra, sukelia vėžį. Ir sveikata yra visuomenės e, gerybė, bendra visų žmonių gerybė. Ir uh, jūs neprisidedate prie to, kad būtų sprendžiama šį problemą. Taip, bet mes mokame daugiau nei 90, 29 procentus pelno mokesčio visose šalyse ir tai yra pakankamas lėšus tam, kad galima būtų susitvarkyti su sveikatos problemomis. Ikėjos atstovas. Taip, jūs kalbėjote apie kvietimą į pietus. Mes atvykome čia dėl to, kad tikėjomės, kad galime bus atviri pakalbėti apie tai, kaip ši sistema, kaip ateitie veikisinti mokesčių sistema galėtų būti kuo skaidresnė, atviresnė ir stabilesnė. Ir savo kvietime mes aiškiai parašėme, kad, kad, kad mes neturėjome dukterinių įmonių Ir todėl mums atrodo, kad nebūtina buvo atvykti į tą posėdį, kurį jūs minėjote. Bet kadangi pagalvojame, kad negalėjome atvykti, atvykti į posėdį, pagalvojame, kad būtų gražu pakviesti komiteto narius papietauti mūsų restorane. Taip gal kuklus restoranas, bet tokie jau jie yra mūsų parduotuvėse. Gal aš galėčiau, ponė Matson, jums užduoti klausimą. Jan Haimer, jūsų grupės prezidentas, davė interviu. Rugsėjo 30 dieną da, prancūzijos laikraščių Le Monde Ir jis pasakė, kad jis neketina keisti savo mokesčių taktikos ir kad vidutiniškai E, Ikėjos grupės moka 19 e, procentų visų savo pelno kaip mokesčius, bet jūs minėjote didesnius skaičius, gal galėtumėte juos patikri, patikslinti. Taip, aš galėčiau pakomentuoti šios skaičius. Mes pasisakome už veiksmų planą ir tai, kas jame yra parašyta. Kaip jau minėjau, mes mokame maždaug 20 procentų uh, E, savo pajamų kaip pelno mokestį, bet mes turime ir kitų mokesčių, nes mes turime daug turto, nekelnojamo turto, turime, e, mokame taip pat ir mokesčių susijusių su aplinkosauga. Taigi, iš esmės, mes sumokame 31 procentų viso savo e, pelno įvairių mokesčių formą. Taip, iš tikrųjų, tai yra įvairių uh, mokesčių, bet jeigu pridėsime visus tos mokesčius, tai paaiškės, kad visos įmonės moka daugiau nei 40 procentų visų savo pajamų, viso pelno tų mokesčių formą. Dabar susižodžiu ponui Žordanui ir norėčiau pridurti vieną klausimą. Citata iš jūsų parengto dokumento. Beje, ta, tas dokumentas iš esmės atspindi tai, ką jūs sakėte. Mes pasisakome už tokią mokesčių politiką, kuri leistų tokiams įmonėms kaip mūsų veikti sąžiningai e, su kitomis ne JAF registruotomis įmonėmis visame pasaulyje. Ir tos įmonės šiuo metu turi daugiau mokestinių lengvatų nei tos įmonės, kurių buveinės yra registruotos JAF. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, gal jūs galėtumėt pakomentuoti, kokie tai yra, da, a, a, kokios tai yra mokesčių lengvatos ir a, kokias turi kitos įmonės ir kokių neturite jūs, dėl to, kad jūs esate registruoti Atlantos mieste, Džordžijos valstijoje. Dėkoju už šį e, klausimą. Tai, ką mes kalbėjome apie sąžininką konkurenciją su tomis įmonėmis, kurios yra registruotos ne JAV. E, iš esmės yra susijusi su tuo, kad JAV taiko globalios, globalaus apmokestinimo principą. Ne, o kitos šalis dažnai taiko mokesčius pagal teritoriją arba nu, e, numato tam tikras lengvatas. Mes investuojame, pavyzdžiui, į kokią nors šalį, kurioje plėtojame savo veiklą ir po to, kai toje šalyje mūsų pajamos buvo apmokestintos, mes tas lėšas perkeliame į savo pagrindinę buveinę ir ten taip pat turime sumokėti mokestį. Uh, Mūsų pelno mokestis JAV yra 35 procentai ir tai yra vienas didžiausių visame pasaulyje. Ir jei pridursite visus kitus mokesčius, tai pamatysite, kad mes mokame dar daugiau mokesčių. Taigi mes man mokame dar papildomą mokestį. Ir sakykime, jeigu mes sumokame 20 procentų pelno mokestį kokio nors šalyje ir po to, kai mes Ir jei mes po to perkelėsime lėšas į JAV ir ten vėl sumokėsime papildomą mokestį, pamatysime, kad už kiekvieną, už kiekvieną šimtą sumokame dar papildomai 10 dolerių. Taigi, iš esmės reiškia, kad mes sumokame daugiau mokesčių nei ne JAV registruotos įmonės. Iš esmės mes esame netokioje palankioje padėtyje, kaip mūsų konkurentai kitose pasaulio šalyse. Dabar taip pat norėčiau pakomentuoti su įmonių socialinės atsakomybės klausimą, kur, kurį uždavė parlamento narys iš Aldė frakcijos. Mes manome, kad labai svarbu yra išlaikyti tą auksinį trikampį, kuriame dalyvauja verslas, vyriausybė ir visuomenė. Uh, Tai reiškia, kad mes visuomet e, stengiamės e, remti e, žmonės gyvenančius toje šalyje, kurioje veikiame. Mes, pažiūrėjau, gyveniname 20 įvairių iniciatyvų. Pavyzdžiui, kai kurios iš jų yra skirtos tam, kad moteris gyvenančios Afrikoje galėtų susirasti darbo, kad galėtų dirbti, kad galėtų išlaikyti savo šeimas. Taigi mes manome, kad prisidėti prie gerovės, socialinės gerovės ir prie pilietinės visuomenės rėmimo yra labai svarbu. Dėkoju. Ką dabar Valtis Walt Disney atsakytų pelenijai? Dėkui. Mums buvo pateiktas klausimas, kuris remiasi tam tikrų nesusipratimų ir netinkamai surinkta informacija. 2009 metais mes vykdėme restruktūravimo, restruktūrizavimo planą ir tai leido mums uh, perskirstyti lėšas savo europinėse struktūrose. Ir e, čia tai praktiškai buvo e, dividendai išmokėti e, po to, kai įvairiose europinėse šalise esančios e, dukterinės įmonės sumokėjo visus pelno mokesčius. Ir e, ar ta, jei ta holdingo kompanija būtų buvus Vokietijoje, Prancūzijoje, Junktinėje karalystėje, Australijoje ar kitur, e, būtų uždirbtas pelnas sumokėtas tose šalise, remiantis tų e, valstybių įstatymais. O dividendai, e, kai išmokami e, Luksemburgė, jiems netaikomas pajamų mokestis. Ir nemažai šalių laikosi tos pačios taisyklės. Kalbant apie kitą mūsų veiklą Tai buvo ir finansavimo veikla, kuri buvo vykdama per JAF filialą. Ta veikla buvo priskirta JAF filialui ir tada JAF e, įgavo teisę apmokestinti tas lėšas. Ir mes tengiamės, kad e, mūsų pelnas būtų e, priskiriamas ten, kur veikla vyko. Ta veikla vyko Luksemburgė. Noriu dar kartą pabrėžti, kad džiaugiuosi galėdamas būti čia ir mes, mūsų įmonė veikia laikydamasi e, mokestinių įstatymų, mes remiame visas pastangas siekiant didinti e, visuotinio apmokestinimo aiškumą ir skaidrumą, tai yra sudėtingas rytis, iš tiesų čia reikia paprastumo ir aiškumo, tiek e, vyriausybės turi to siekti, tiek ir verslas. Kalbant apie mūsų finansavimo veiklą, mes labai nedidelę e, europinės, labai nedidelį europinės veiklos finansavimą vykdėme per Luksemburgą ir čia laikėmės taisyklių nustatytų tos valstybės, kurioje dirbame. Jei manoma, kad ateityje reiktų laikytis kitokių taisyklių, tai aišku, kad mes visi čia e, tikiuosi siekiame uh, didesnio iškumo ir užtikrintumo mokesčių politikos srityje. E, ta, e, tos autorinės teisės, kurios mums priklauso, yra 90 e, procentų JAV. Ir kaip jau sakiau, vien pajamų mokesčio sumokėjome virš 5 milijardus dolerių e, už tuos tik ką pasibaigusius e, mokestinius metus. Taigi mūsų e, mokesčių e, lygis, sumokamų mokesčių lygis yra 36 procentai ir mes tikrai norėtume sažiningesnės ir aiškesnės mokesčių sistemos, kuris skatintų tarp valstybinę prekybą ir skatintų vietos ekonominę veiklą. Pone pirmininkė, E, sako parlamentarė, neatsakoma į mano klausimą, nes aš klausiau, e, kaip e, buvo sukurtas tas 34 veiksmų mokesčių slėpimo planas su Ernst ir Young konsultacinė įmonė, koks buvo to plano pagrindinis tikslas. Bet to noriu pasakyti, kad uh, turiu skaičius iš keturių ar penkių nepriklausomų šaltinių. Ir noriu paklausti, ar 9-13 metais jūsų įmonė turėjo ar neturėjo e, tris dukterinės įmonės Luksemburgė, kuriuose kiekvienoje dirbo po vieną darbuotoją ir ar tų E, dukterinių įmonių uždirbtas pelnas buvo ar nebuvo 2,8 milijardai eurų. Atsakymas. Liuksemburgui tenkanti veiklos suma, e, kuriai netaikomas pelno mokestis, buvo kitokia dėl darbuotojų skaičiaus daugelis e, darbuotojų toje finansavimo, tame finansavimo padalinyje dirbo JAV. Dėl to e, jie buvo regis, nurodomi kaip darbuotojai dirbantis JAV. O kalbant apie Luksemburgę, e, gautas pajamas, tai iš tiesų jos buvo labai nedidelis. O dabar dėl Ernst Young dar norėčiau paklausti. Atsakymas – Galbūt neaiškiai atsakiau, pakartosiu, kodėl buvo parengtas tas 34 žingsnių planas, tai kad mes galėtume turėti holdingo įmonę, nes tokia įmonė struktūra geriau leistų veikti Europoje. E, priešingų atveju, jei kiekvienai iš holdingo įmonės įmonių, jei kiekviena iš holdingo įmonių būtų laikoma kaip JAV įmonė, tai kiekviena ta įmonė turėtų mokėti 35 procentų e, mokestį. Iki to laiko mūsų įmonės struktūra nebuvo kaip holdingo įmonės struktūra, o tas 34 e, žingsnių planas buvo todėl, kad nemažai įmonių pagal tą planą tapo e, holdingo įmonės dalimi. Ir tas kiekvienas žingsnis buvo skirtas e, konkrečiai įmonė ir konkrečiai šaliai. Ir tai yra visai įprastinė verslo praktika. Gerai, dėkoju. Dabar žodis McDonald's. Thank you. I had an... Ačiū. Man buvo pateikta keletas klausimų ir aš juos atsakysiu. Dėl Ženevoje ir taip pat e, Luksemburgo franšizinėse įmonėse įvyko struktūrinių pasikeitimų, o tie pasikeitimai lėmė mūsų sėkmę. 73 procentai mūsų restoranų dirbančių Europoje, o tai yra 3 ketvirčiai, dirba pagal franšizę. E, franšizės įmonės moka licenzijos mokestį ir todėl investuoja į verslą, įsigyja turtą ir todėl neišleidžia daug lėšų išskyrus plėsdami savo įmonę. Galvojant apie struktūras, reikėtų pasakyti, kad McDonald's išduoda licenzijas franšizės įmonėms ir visos tokios įmonės moka autorinį mokestį arba licenzijos mokestį. Ir šitas mokestis yra pagristas e ištiestos rankos e, principu. Yra numatytas tam tikras licenzijos mokestis, tam tikras lygis, kuris yra sumokamas e, franšizės licenciją įsigijusios įmonės. Mes atlikome struktūrinius pokyčius, jie yra pagrysti ir leidžia mokėti mokesčius atitinkamai į verslo plėtrą, bet žinoma, mes turime įveikti, turime įveikti pastraisiais metais įvairiausių iššūkių. 2010-2014 metais mes atidarėme Europoje daugiau negu tūkstantį naujų e, restoranų, įkūrėme, sukūrėme papildomai 54 tūkstančius darbo vietų. Licenzijos mokestis atskirose valstybėse narise yra skirtingo dydžio. Žinoma, mums labai svarbu, kad mokesčių sistema būtų kuo labiau harmonizuota. Aš nežinau, ar aš teisingai supratau klausimą dėl atlyginimų frančizės įmonėse. Tačiau mes darbuotojų atlyginimui skiriame ypatingą dėmesį. Mūsų įmonėse dirba 425 tūkstančiai, 425 tūkstančiai darbuotojų. Mes juos mokome, apmokome. Viskas priklauso nuo to, kokioje valstybėje dirba. Dėl filialų. 11 filialų iš tikrųjų turi McDonald's, tas skaičius yra teisingas, tačiau reikėtų prisiminti, kad mes dirbame 119 valstybių ir McDonald's kartais dirba ten, o kar, kartais yra įsteigiama franšizės įmonė. Jeigu jūs manote, kad McDonald's dirba E, mokesčių rojuose, tai aš siūlyčiau jums prie jų prisijungti. Tačiau kitos informacijos apie papildomas mūsų įmonės, apie filialas aš neturiu. How about the, excuse me, how about the pass-through of uh, franchise, um, um, franchise fee? O kaip o, už franšizę mokami pinigai, kur jie, ar jie gali būti perkelti į mokesčių rojų, pavyzdžiui. Už franšizę mokamas atlygis mokamas tą tai įmonį, kuri turi lit, e, išduoti licenciją. Tai dažnai yra įmonės, kurios yra, yra ir JAF įmonės, ir Europos įmonės. Mes neturime vienos kažkokios schemos. Ar jūs galite mus patikinti, kad e, tas mokestis, kurį moka franšizės naudota, naudotojas dukteriniai įmoniai, nebus pe, po to perkeltas e, kitai dukteriniai įmoniai, kuri veikia da, da, mokesčių rojui. Ne, čia viskas priklauso nuo to, kas iš da, turi licenciją. Bet to da, e, tie pinigai taip pat yra naudojami dažnai ir e, tam, kad būtų vykdomi mok, e, moksliniai tyrimai. Taip, jūs sakėt, bus pinigai gali patekti kit, kitai duktrinį įmonė, kuri turi licenciją. Kodėl taip yra? Kartais tai būna dėl administracinių priežasčių, nesu tikra, kodėl taip yra. Gal jūs galėsiu vėliau jums pateikti, pateikti informaciją. Franšizės verslo modelis yra labai aiškus. Ne, mes negalime, neturėdami sutarties, e, e, apskaičiuoti e, mokesčio, negalime gauti pajamų iš tokių įmonių. Na kągi, labai gerai. Jūs raštu atsakysite išsameu šį klausimą. Ponas Morei, panašu, kad mano klausimo nesuprato aš kalbėjau apie atlyginimą. Ir aš patikiu tą klausimą dėl to, kad keli Europos Sąjungos, kelios Europos Sąjungos profsąjungos kalbėjo apie tai, kad gali būti taip, kad jų, jūsų įmonėse dirbančios pagal, teis, pagal franšizę yra kartais tyčia mažinamas, mažinamos pajamos. I disagree that we are Ne, aš tikrai nesutinku su tuo. Ne, mes tikrai neturime tokios struktūros, kuri, kuri leistų mums tyčia turėti kažkokių papildomų sąnaudų. Dėkuoju Jums už Jūsų atsakymą. Mateloan, aš norėčiau pats pridurti vieną klausimą mūsų bičiuliams iš InBev įmonės. New York Times uh, laikraštį spalio 25 dieną perskaičiau vieno Belgijos ministro pareiškimą. Jis davė interviu Amerikos žurnalistui ir jis pasakė, kad, kad Belgijos teisės aktai yra kuriami taip, kad galima būtų vietas ir kokias geresnės konkurencijos sąlygas, ypač toms įmonėms, kurios, kaip mūsų alaus gamintojai, dirba Belgijoje jau daugiau, jau keli šimtmečiai metų. Kaip jūs vertintumėt situaciją? Kaip jums, jūsų įmoniai gali būti naudingas pelno mokesčio apskaitimo metodas? Ypač esu išvengia dar ir tai, kad jūs esate tarptautinė įmonė. Thank you, Mr. Chairman. Let me try... Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau surieguoti į pono Delangį, pono Morelį klausimus ir pato sugrįšiu prie to klausimo, kurį jūs, pane pirmininkė, uždavėte. Uh, mūsų mokesčių, mokesčių tvarkome, ar mes atsižvelgime į mokestinius režimus, kai primame verslo sprendimus? Be abejo. Ar mes veikiame tam tikrose šalyse vien dėl to, jos, joje, jos teritorijoje taikomų mokesčių? Ne. Ir aš norėsiu, norėčiau paaiškinti, ką turiu galvoje. Alaus gamyba yra dalykas, kuris yra labai lokalus. Jūs minėjote, kad mes e, buvom įsteigti Belgijoje ir dabar vykdome veiklą visame pasaulyje, bet iš esmės visur veikiame kaip e, būtent konkrečioje vietoje e, veikiantis verslas. Nežinome, kad visos nacionalinės rinkos yra skirtingos. Tai reiškia, kad mes priimame sprendimus dėl investicijų visuomet atsižvelgdami į tai, ar situacija konkrečioje, kiekvienoje konkrečioje rinkoje yra tokia, kad ji leistų mums užsidirbti pelno. Reiškia, kad mums rūpi ir tai, kiek kvalifikuota yra darbo jėga, ar politinis režimas yra stabilus, transporto tinklas ir infrastruktūra. Mokesčiai be abejo taip pat yra svarbus veiksnys, bet tai niekuomet nebūna vienintelis lemiamas veiksnys. Mokesčių struktūra yra svarbus dalykas, bet e, yra ir kitų mokestinių režimų aspektų, kurie yra svarbus. Pavyzdžiui, kaip bus taikomos e, įstatymo normos, kiek stabilus yra tas apmokestinimo režimas, kaip sprendžiami ginčiai ir kai kurie kiti dalykai, kuriuos anksčiau e, minėjau žanginėje kalboje. Taigi, iš esmės, čia galime sugrįžti prie to, ką sakėme savo žanginėje kalboje, kad čia daug kas priklausys nuo to, kaip bus surėdyta visa bendra konsoliduota pelno mokesčio bazės sistema ir kaip bus taikomas ABPO veiksmų planas. Nuo to priklausys mūsų gebėjimas konkuruoti su kitomis pasaulyje veikiančiomis įmonėmis. Dabar jūsų klausimas apie tai, kaip Belgijoje veikiantis apmokestimo režimas yra mums naudingas. Tuo režimu gali naudotis visi, tiek pat kipiklėlė, kuri yra kur nors veikianti kur nors nedėlėme kaimelėje, tiek ir mes. Europos komisija taip pat pateikė pasiūlymą dėl korporatyvaus turto, įmonės turto, to, tai kaip jis yra apmokestinamas. Nes mes Belgijoje taikoma ir kitokia sistema, nes kitokia nei kitur, kai investicijos finansuojamos yra iš, iš skolinto kapitalo. Uh, Ir e, būtų gerai, jeigu komisija dar peržiūrėtų įsamiau e, parengtą veiksmų planą. Gerai, dabar pereisime prie antro klausimo, klausimų rato. Ir pirmasis kalbės Migelis, kuris atsvajo kairiesiams. Norėčiau pateikti pirmąjį klausimą IKEJOS grupiai, o po to ir McDonald's. Žinoma, tikiuosi, kad ir kitų koncernų atstovai atsakys į šitą klausimą. Aš norėčiau pakalbėti apie ateities perspektyvą. Aš tiesiog paminėjau agresyvaus mokesčių planavimo pavyzdžius, kai pelnas tiesiog yra išimamas ir kai kuriuose valstybėse apskritai pajamų arba pelno mokestis visiškai nemokamas. Taip, taigi yra stengiamasi išvežti pelną ir pasinaudoti lengvatinėmis apmokestinimo sąlygomis kitose valstybėse. Būtent dėl tos priežasties, kad taip elgas, elgiamasi ES, EBPO e valstybėse, jungtinių tautų valstybėse ir taip pat besvysančiose valstybėse, norėčiau paklausti jūsų, ar šitos grož didelės įmonės laikosi bendrų mūsų vertybių, ar jos apskritai yra nusiteikusios kitaip elgtis negu praeitie. Dabar norėčiau konkrečiai paklausti Coca-Colos atstovo. Ispanijos darbuotojai skundžiasi, kad Coca-Cola dalyvauja labai agresyvioje mokesčių politikoje ir stengiasi restruktūrizuoti, restruktūrizuoti savo veiklą ir norėčiau paklausti, kas atsitiks tos restruktūracijos pasiekoje Ispanijoje įmonėm, esančioms įmonėms. Dėkui žaliųjų vardu poniai Eva Žoli žodis. Dėkui pirmininkė, kad būtų paprasčiau, aš angliškai paklausiu. Pirmiausia, Coca-Colos norėčiau paklausti. Jūsų e, visos apyvartos 10 procentų tenka Europai. Kiek mokesčių Europoje jūs sumokate? Turime informacijos apie Coca-Colos Hellenic išpilstimo įmonę. Tai viena svarbiausių išpilstimo įmonės. 13 metais Hellenic Bottling Company nusprendė e, ne Atenų biržoje, o Londono biržoje kotiruotis ir perkelė savo biurą į Šveicariją. Ir, kaip keistai beskambėtų, jūs patvirtinote šitą mm, įmonės sprendimą. būstinės pakeitimas iš Graikijos į Šveicariją 14 metais leido įmoniai sutaupyti daugiau kaip 30 milijonų eurų. Ir mokesčiai dabar yra mokami Šveicarijai, o ne Graikijai, net turint galvoje sudėtingą Graikijos padėtį. Ir noriu paklausti jūsų, kodėl Coca-Cola pritarė tam, kad uh, E, Graikijos partneris perkeltų savo būstinę į Šveicariją. Kokia priežastis buvo to perkelimo? Juk ko gero noras mokėti mažiau mokesčių. Ikėjai noriu klausimą pateikti. Kokiomis aplinkybėmis Ikėja Finans uh, e, uh, e, Luksemburgė Luksemburgo teismas e, buvo pateikęs sprendimą. Ir noriu paklausti IKEA Finans filialai Šveicarijoje, Luksemburgė, kokią veiklą jie, e, kokią veiklą ten užsima. Ir noriu paklausti Filip Moris, kodėl Niderlandė yra penki filialai, kurie, ar galite tai patvirtinti, moka e, mokesčius, mo, moka mm, mokesti Šveicarijai. Ir, aišku, norėtume paklausti, kiek jūs mokate finansiniams patarėjams, tiek savo įmonės, tiek samdomiems iš šalies. Dėkui. Tai e, čia tas pats klausimas, kurį pateikėme ir ant, antro raundo mūsų prelegentams. Užmiršau suteikti žodį Marko, labai atsiprašau. Taigi žodis Marko Zani. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pateikti du klausimus McDonald ir IKEA, IKEA atstovai. Jūs kalbėjote apie mokestinį teisingumą. Todėl norėčiau paklausti 2013 metais, kokio dydžio mokestį jūs sumokėjote Luksemburgė. Ikea. Ar jūs galėtumėte tiksliau paaiškinti apie kontrolės sistemos struktūrą Europoje? atrodo, kad IKEA Niderlanduose negauna pelno. 35 milijardai euro, eurų turto yra nurodoma ir pelno nenurodoma jokio. Ir dabar paklausiu kiekvieno iš jūsų, ar jūsų bendrovės, jūsų organizacinėje struktūroje, Europoje naudoja hybridinius e, kreditus ar tik tai įmonių kreditus ES viduje. Ir kaip yra apmokestinami šitie e, finansiniai e, sandoriai, kai tie pinigai yra gražinami pagrindiniai įmoniai. Kapel. Ačiū pirmininkė. Norėčiau paklausti bendrovių atstovų, kad jie prisimintų tyrimą, kuriame yra sakoma, kad Europoje, po sąjungoje 70 milijardų eurų yra prarandama, kadangi nėra sumokami visi mokesčiai arba kadangi jų yra vengiama. Tai yra labai didelė biudžeto dalis. Šiandien mes kalbame apie kovą su agresyviu mokesčių planavimu, kalbame apie tai, kad reikia labiau koordinuoti, kurti bendrą E, pelno mokesčio bazę, tačiau vis dėlto reikėtų pagalvoti apie tai, kaip tą konsoliduotą pelno mokesčio bazę sukurti, kokiais pagrindais. Jeigu bendra pelno mokesčio bazė būtų sukurta, tai tuomet šitie skirtumai nebūtų tokie dideli. Kiekvienas iš jūsų sveikina BEPS iniciatyvą Tačiau mes kalbame ir apie labai nuožmę konkurenciją. Ir turime konstatuoti, kad yra labai dėlių skirtumų. Todėl norėčiau paklausti apie ateitį ar tos e, bendrovės, kurios gaus subsidijų, ar jos turėtų toliau galėti dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ir apskritai, ar jūs manote, kad reikėtų toliau naudotis mokesčių rojų paslaugomis. Ir dar vienas dalykas, mes kalbėjome apie E, siūlymą įdėkti kažką panašaus apie sąžiningo mokytojo, mokesčių mokėtojo e, etiketą arba ženklą. Ką Jūs manote apie tai? Dėkui, ponė. Dabar gali atsakyti mūsų prelegentai, ponas Šusteris pirmasis. Dėkui, ponė pirmininkė. E, Filip Moris buvo skirtas klausimas penkiom įmonėm Niderlanduose. Taip mes turime e, penkias įmonės, viena iš jų tokia mėganti, veiklos nevykdo, mes ją ko gero uždarysime. Turime mm, fabriką Olandijoje, kuris daro mm, pusfabrikačius. E, taip pat Olandijoje turime dvi holdingo įmonės Sakėte, kad jos, tos įmonės moka mokesčius Šveicarijai, kai kurios tų įmonių valdomos iš Šveicarijos, nes šio regiono įmonės valdomos iš Šveicarijos, taigi jos gauna valdymo paslaugas iš Šveicarijos ir už tą valdymą moka tada Šveicarijai. Toliau mokesčiai, e, kiek mokame mokesčių patarėjams sunku atsakyti. Mes mokesčiam, mes mokame e, patarėjams, bet ir vietos lygių mokam įvairiem patarėjam. Tai tiek, kiek jie gauna, e, priklauso nuo to, kaip tvarkingai jie mm, e, apskaito visus mokesčius. patarėjams Filip Morise mokame maždaug 2,5 milijono dolerių iš viso, o kiek mūsų filialai moka, aš nežinau, bet noriu pasakyti, kad e, daugiausia tie žmonės e, dirba e, siekdami, kad me, mūsų įmonė sumokėtų mokesčius, o patariamoji veikla nėra uh, labai svarbi. Kai kurios mūsų įmonės turi daug uh, turi mm, pajamų ir gali tada tas pajamas skolinti kitai įmoniai, kuri neturi pajamų ir pagal Libor nustatytą dydį ta įmonė moka uh, procentą palūkanas nuo to, tos paskolos, tai maždaug 1,8 procentai. O ta finansavimo įmonė uh, uždirba 1,36 procento. Um, jinai yra kaip tam tikras bankas, bando išsiaiškinti, uh, kur labiausia reikia lėšų ir iš kokios mm, įmonės jas galima būtų panaudoti, tai tos finansavimo įmonės veikla yra panaši tam tikrą prasme kaip banko. Ir čia mes e, palyginamosiom studijom remiamės, e, kad e, tokiai tarpininkaujančiai įmoniai mokėtume tiek, kiek priklauso. Jūs minėjote, kad dėl mokesčių perkelimo, e, dėl pelno perkelimo atseit nesumokėjome 70 milijardų mokesčių. Mm, manau, kad e, jūsų komiteto veikla prisidės prie to, kad mokesčiai būtų mokami ten, kur kuriama vertė, o jei mokesčių Mm, jei, jei pelno perkelimas vyksta e, į šalis, kur negeneruojamas pelnas, tai aišku, to reikia siekti, kad taip nebūtų. Jei šalis e, pasižymi mažų mokesčių lygių, tai aišku, kad jinai yra patraukli verslui, kalbant apie tą bendrą konsoliduotąją pelno mokesčio bazę, tai jinai irgi tada turėtų Europos Sąjungoje būti vienoda, nes jei įmonė sprendžia, kur jai steigti įmonę, fabriką, ir jei ta bendra konsoliduotojų mokesčių bazė visoje Europos Sąjungoje nebus vienoda, tai aišku, kad įmonė tada pasirinks tokią valstybę narę, kurioje e, tas mokesčius, tie mokesčiai yra mažesni. Mokesčio mokėtojo ženklas. Ar, ar taip mes pritartume, kad įmonės gautų tokį mokesčių mokėtojos ženklą, bet čia turime išsiaiškinti, mm, ką konkrečiai tas ženklas reikštų ir kokiam sąlygomis būtų teikiamas. Dėkui. Pone Žoly turi papildymą. Gal jūs galėtumėt raštu mums e, pateikti informaciją apie tai, kiek jūs mokote savo e, patarėjams finansų klausimais, finansų mokesčių klausimais? Taip, be abejo. Dėkuoju. Ikėjos atstovas. Taip. Aš norėčiau kai ką pakomentuoti, nes jūs kalbėjote apie Inter Ikėją grupę. Iš esmės, iš esmės ją reikėjo skirti tuos klausimus. Kaip uh, Ikėjos uh, sumanytojas uh, atidavė visas nusavybės teisės fondui. Ir mes nepriklausome šiaip Ikėjos grupiai. Uh, Ir jūs kalbėjote apie mokesčių planavimą, apie kitus dalykus, apie kažkokias egzotiškas salas, bet mes nevykdome veiklos egzotiškose e, šalyse. Ir mes sumokame e, pusantro milijardo eurų mokesčių kiekvienais metais mes neturime tų įmonių, apie kurias jūs kalbėjote, jos priklauso Inter Ikea grupiai. Bet Aš turiu informacijos, kad tai, ką jūs sakote, nėra tiesa, nes Intereikėja grupės vadovas Ramatijas Kamprat. Negali būti, kad tai yra tiesiog sutapimas. Junas Kampent yra Inger Holding BV direktorius, tai yra svarbiausia e, holdingo įmonė e, Ikėjos grupėje. Be to, tas žmogus su tokia pat pavardė dirba ir direktorių valdyboje. Taigi negalite teikti, kad tai nėra jūsų verslas. Ir beje, jūs dar nesakėte kol kas į kitus mano patiktus klausimus. Taip, norėčiau pakomentuoti, ką jūs ką tik pasakėt. Steigėjo šeim, šeimai priklauso kita grupė, ikon gru, uh, grupė. Dabar dėl Matijas kampanės. Uh, yra vienas iš tos, kurį jūs minėjote, o jos sunus Jūnus Kampeln yra uh, kitas asmuo. Tartų grupių nėra bendro valdymo. Aš negaliu jums dabar pateikti informacijos apie IKEJOS intergrupę, bet jūs galite visą informaciją gauti tinklalapyje, kurie, kuris yra labai geras. Aš norėčiau pasakyti, kad mes nevykdome veiklos egzotiškoje saloje. Uh, mes laikomės e, įstatymų visose šalyse, kuriuose vykdome veiklą ir ten pat mokame ir visus e, mokesčius. Jūs minėjote Niderlandus, ten sakėte, kad mes nemokame mokesčių, bet taip tai nėra tiesa. Ten mes turime 3000 e, darbuotojų ir mokame mokestį pagal prastinį 25 procentų tarifą Leiden mieste veikia mūsų įmonė, kuri prižiūri mūsų veiklą visame pasaulyje. Taigi mes aktyviai dirbame Niderlanduose ir mokame ten nemažai mokesčių. Toliau, kiek mes mokame patarėjams finansų klausimais? Mes dirbame 40 šalių ir uh, Tenai galios skirtingi mokestiniai režimai ir todėl be abejo patarėjai mokesčių klausimais yra labai reikalingi. Pirmiausia, tam, kad galėtume tinkamai laikytis visų įstatymų. Visų įstatymų. Toliau, kapitalas. Taip, kai kuriuose šalise mes turime labai daug kapitalo. Kartais, pavyzdžiui, tam reikia tikrai Toks kapitalas yra susijęs su ilgalaikėmis investicijomis. Mes, pavyzdžiui, ketiname plėsti savo veiklą Indijoje ir ten yra numatyta da, tikrai nemažai investuoti. Kai, kai vyksta skolinima grupės viduje, mes taikome įprastinės, tai yra rinkoje tuo metu taikomas palūkanų normas. Ir čia mes visiškai atitinkame BPO rekomendacijas. Dar kartą norėčiau pasakyti, kad yra skirtingos grupės, interikėja grupė, mūsų grupė ir čia tiesiog yra nesusitarimas, nesusipratimas. Prašau. Dėkoju. Dabar kalbės panas Jordan, Coca-Cola atstovas. Pirmasis klausimas buvo su, uh, susijęs su uh, įmonė, kuri veikia Graikijoje ir, ir kurio, uh, kurios 23 procentai turto priklauso mums. Ir iš tikrųjų jį buvo perkelta į Šveicariją. Coca-Cola Hellenic Company buvo sukurta Graikijoje ir ji vykdo dar nemažai veiklos Graikijoje. Tačiau e, ji taip pat pradėjo plėsti veiklą ir kitose ES atsibėse narėse ir kitur. Ir buveinės perkelimas į Šveicariją sutapo su šios įmonės e, listingavimu e, Londono vertybinių popierių biržoje. Dėl to ta įmonė dabar gali e, e, rasti daugiau kapitalo ir tai taip pat gali pagerinti jos likvidumo rodiklius. Bet e, įmonė tebe veikia ir Graikijoje. Ji ir ketina tenai toliau dirbti neseniai paskelbė, kad jį ketina investuoti 24 milijardus eurų Graikijoje. Taigi ji tebeveikia Graikijoje ir tenai veikia išpirstimo gamyklos. Toliau jūsų antras klausimas. Mūsų partneriai Europoje. Neseniai buvo paskelbta apie sandorį, kuris, susijęs, kuris bus susijęs su mūsų susivienijimu e, veikiančių Ispanijoje ir taip pat Vokietijoje. Tai yra ICC ta, e, įmonės Tas susijungimas yra reikalingas e, pirmiausia dėl to, kad kiekviena iš susijungime dalyvaujančių įmonių turi kiekviena savo stipresias pusės. Ir mes norėtume jas e, suvienyti tam, kad galima būtų geriau išnaudoti jų e, potencialą. Pavyzdžiui, Ispanijoje veikianti įmonė turi labai daug patirties viešbučių, nedidelių restoranų ir kavinių valdymo srityje. Vokietijoje dirbanti įmonė, įmonė dirba labai sudėtingoje rinkoje ir turi kitos patirties, o CCC, CCE įmonė turi nemažai žinių apie tai, kaip galima veikti skirtingose ES valstybėse narėse. Taigi mes pagalvojame, kad būtų naudinga sujungti visas šias žinias į vieną įmonę, nes taip mes turėsime stipresnę konsoliduotą išpilstimo įmonę, kuri galės veikti veiksmingiau visoje ES. Toliau, jūs taip pat klausite ir apie tai, ar tiesa, kad 10 procentų visų mūsų pajamų mes gauname Europoje. Iš esmės taip, 2014 metais maždaug tokia ir buvo mūsų apyvarta Europoje. Europos operacijų dalis mūsų apyvartoje. Kai mes kalbame apie apyvartą ir lyginame ją su sumokėtų mokesčių, čia reikia nepamiršti, kad daug kas priklauso nuo verslo pobūdžio, nes e, vykdant kai kurią veiklą susidurėma su labai didelėmis sąnaudomis. Pavyzdžiui, Coca-Cola bendrovė maždaug 20 procentų visų bendrų sąnaudų Coca-Cola bendrovė 20 procentų bendrų sąnaudų yra sąnaud, rinko, su rinkodara susijusios sąnaudos. Todėl aš manau, kad nėra teisinga lyginti apyvartą ir sumokėto mokesčio sumas, nes e, reikia pagalvoti ir apie pelno maržą. Ir jei e, sudėsite visus tuos rodiklius, pamatysite, kad iš esmės mes mokame tiek pelno mokesčio, kiek yra rekomenduojama pagal ABPO rekomendacijas. Dabar patarėjai. Mes prekiaujame 200 pasaulio šalių ir tose šalyse galioja, kad dažnai labai uh, sudėtingi e, mokesčius e, reglamentuojantis įstatymai ir todėl mums reikia patarėjų, kurie padėtų mums viską gerai suprasti ir išsiaiškinti. Bet mes neturime kažkokių ypatingų susitarimų su savo patarėjais mokesčių klausimais. Mes manome, kad prašyti savo patarėjų surasti kažkokias spragas nėra gera praktika. Mes pasisakome iš principo už bendrą konsoliduotą pelno mokesčio bazę, nors manome, kad čia nebus lengva viską padaryti, nes pirmiausia reikia suderinti mokesčio bazę ir gali būti netgi ir taip, kad reikės skirti uh, skirtingus uh, uh, skirtingus tarifus skirtingiems sektoriams, o tai nebus lengva. Pone Žoli, taip aš norėčiau užduoti Jums papildomą klausimą. Ar Coca-Cola mano, kad tam, kad galima būtų prekiauti savo akcijomis Londono vertimų popierių biržoje, reikia turėti savo buveinį Zug mieste? Aš negaliu sakyti Jums į šį klausimą. Bet e, Coca-Cola bendrovė mano, kad būtent tai yra reikalinga, ar ne? Ir būtent dėl to jūs ir nusprendėte atimti iš esmės iš Graikijos 30 milijardų eurų. Nepasinu, kad Graikijoje situacija labai sudėtinga. Jei aš gerai suprantu, e, perkelus bendrovę į e, Šveicariją, ta bendrovė galėjo gauti geresnį finansavimą prie, prieigą prie finansavimo. Taigi vien dėl to, kad jūs užregistravote savo buveinę Zūg mieste, jūs galėtų pagerinti prieigą prie kapitalo. Nežinau, ar toks būtų loginis ryšys, bet e, mūsų pagrindinis tikslas buvo užtikrinti, kad mes galėtume prekiauti, mūsų akcijomis būtų prekiaujama e, Londono vertybinių poberių biržoje. A, tai aišku, perkelė savo buveinę į Zūg miestą tam, kad galima būtų prekiauti Londono vertybinių poberių biržoje jūsų akcijomis. Uh, Supratau. Gerai, dabar Walt Disney. Aš atsakysiu į klausimus iš eilės. Dėl konsultantams, mokesčių konsultantams mokeš, mokomos sumos. Mokesčių sąnaudos visuomet yra konsultantų sąnaudos susijusios su tiesiog mokesčių suvienodinimo pastangomis Tuo labiau, kad mes dirbame įvairiausiose valstybėse ir, ir neturime patys tų specifinių žinių apie mokesčius kiekvienoje valstybėje, kurioje mes dirbame. Todėl konsultantai suteikia mums tokią informaciją. Dėl e, įmonių teikiamų paskolų. Aš nenorėčiau pasakyti, kad As well as e tai man yra žinoma, kad mes turėtume kokių nors hybridinių pas, e, paskolų. Žinoma, kitas klausimas dėl sąžiningo mokesčių mokėtojo ženklo. Iš tikrųjų, labai svarbu būtų uh, Jeigu tai būtų apskritai daroma, kad būtų vadovaujamasi objektyviais kriterijais ir žinoma, šitą koncepciją galbūt galėtų atnešti naudos vartotojui. Dabar noriu steikti žodį poniai Jelts iš McDonaldo. Aš taip pat norėčiau atsakysiu klausimus, kurie tinka ir McDonald'ui arba yra skirti konkrečiai mums dėl agresyvaus mokesčių vengimo. Norėčiau dar kartą pasakyti, kad mes mokame labai daug pelno mokesčių ir mūsų pagrindinė įmonė ir mūsų franšizės įmonės. Tai yra maždaug 31-33 procentai mokesčių, o Europoje mes mokome Pastaraisiais metais mokėjome 27 procentus pelno mokesčio. Mūsų franšizės įmonės e, sudaro 3 ketvirčius mūsų vykdomos e, Europoje veiklos. labai svarbu, kad konsultantai mums padėtų susigaudyti su specifinėmis mokesčių sistemomis kitoje valstybėje. Dėl e, pokyčių mes turime būti nuoseklus, aš jau tą kalbėjau ne vieną kartą. Mūsų mes siekiame turėti kuo mažiau darbuotojų ir todėl turime uh, pirkti konsultantų paslaugas. Pavyzdžiui, konsultantams, auditoriams mes turime mokėti e, atlyginimą. Jeigu jūs turite konkrečių klausimų, aš juos atsakysiu. Mes turime e, mokėti mokesčius už tą atitikties įvertinimą. Tačiau mes, kaip ir Coca-Cola, mes nesame numatę kokių nors ypatingų specifinių mokesčių. Tiesiog e, Junktinėse Amerikos valstijose mes mokome taip pat ir nekilnojamo turto mokestį, turto mokestį, bet jisai nėra toksai didelis bendroje, bendroje mokesčių sistemoje. McDonald's Luksemburgė Aš jau sakiau, kad vienoje iš ataskaitoje yra klaidingai painiojamas pelnas ir apyvarta. Mes dar kartą norime pasakyti, kad franšizės įmonė yra naudinga verslo uh, šaka mūsų įmoniai, tai yra labai naudingas, pelningas verslo modelis. Todėl mes, jeigu suteikėme, pavyzdžiui, paskolas įmonės viduje, tai mes taikome įprastinės rinkos palūkanas. Jeigu mes vykdoma ką nors ir, ir siekime keisti, tai pirmiausia mes siekime išsiaiškinti, ar mes laikomės tos valstybės įstatymu. Tačiau svarbiausia, kad būtų užtikrinama, jeigu bus siūlomos kios naujos sistemos, e, sąžininga konkurencija. Aš labai didžiuojuosi, kad mes mokame mokesčius sąžiningai ir mokame ten, kur gauname pajamas. Dėl sąžiningo mokesčių mokėtojo ženklo viskas priklauso nuo to, kas jį įsteigs. Visų pirma, mokesčių mokėjimas priklauso nuo to, kur vykdoma verslo veikla jeigu, pavyzdžiui, dirbama Europoje ir jeigu įmonės tiesiog konkuruos nesant bendrų prielaidų, tuomet bus labai sunku pasakyti, kas yra sąžiningas ir todėl bus labai sunku suteikti šitokį ženklą. Dėkoju. Ar dar kolegos turi ką pridurti? Dėkui aš atsakysiu į ponios Kapel klausimą dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės ir dėl sandorių kainų. Mes manom, kad bendra konsoliduotojų mokesčių bazė iš tiesų leistų uh, Mm, pašalinti su mokesčiai susijusią riziką, būtų aiškesnis ir nuspėjamesnis mokesčių režimas. Jei bus atidėta, kaip komisija planuoja, konsoliduojamoji pelno mokesčio bazės dalis, manau, kad tai gali sukelti didelių problemų Ir taip pat noriu pasakyti, pirmininkas, tai jūs siūlytumėt iškart pradėti nuo konsolidacijos. Atsakymas taip. Ir, ir antras dalykas, kurį čia norėjau paminėti, čia kalbame apie ES konkurencingumą pasaulyje, jei bendra konsoliduotojai pelno mokesčio bazė padidins mokamų mokesčių tarifą Europos Sąjungoje, e, taip kad jis bus didesnis negu kitose rinkose, su kuriomis konkuruoja Europos Sąjunga, tai aišku, kad viso to poveikis Europos Sąjungos konkurencingumui bus neigiamas. Turime tą turėti galvoje. Dėkoju. Dėkoju už atsakymus. Ir dabar steiksiu žodį pagrind... paskutiniai mūsų parlamento narių grupiai, EPP atstovui, prašom. Dėkui. Kalbėsiu olandiškai. Džiaugiuosi mm, galėdamas pasveikinti įmonių atstovus parlamente. LuxLeaks parodė, kad tarptautinės įmonės ieško būdų, kaip optimizuoti mokesčių mokėjimą. Įmonės sako, kad jom tai reikalinga, kad jos išgyventų. Bet įmonėm užtenka pinigų dividendam išsimokėti. Reiškia, tokiai politikai pritarė įmonių akcininkai. Ir matome, kad reikia sukurti vienodas žaidimo taisyklės. Kaip tai padaryti? Ir mano klausimas būtų toks. Nu, kiek norėtumėt mokėti, kiek būtumėt pasirengę kokio dydžio pelno mokestį būtumėt pasirengę mokėti? Ar, ar pritartumėt tokiom mokestiniam žirkliam nustatytom? Ole Ludvikson, socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Turėčiau keletą klausimui ponui Metson Ikėja atstovui. Bet aišku, ne tik Ikėjos norėčiau ne tik dėl IKEOS grupės norėčiau paklausti, bet apskritai apie visą IKEOS struktūrą. LuxLeaks atskleidė jūsų mokesčių politiką. Jūs turite fondus Liechtensteine, e, Niderlanduose, Luksemburgą, turite Luksemburgė turite holdingo įmonę. Ar dar turite kokių nors filialų ar padalinių, kurių tikslas minimizuoti, mažinti mokesčius? Jei Luksemburgo valdžia nebūtų jum labai palankių sąlygų sukūrusi, ar jūs būtumėt pasirinkę Luksemburgą? LuxLeaks atskleidė daug dalykų, vartotojai pradėjo piktintis įmonėmis, kurios nemoka mokesčių tarptautinių ir e, Europos lygmenių buvo imtasi tam tikrų priemonių. Kokias išvadas jūs iš viso to darote? Ar turite kokiu nors planų kad jūsų mokesčių planavimas taptų mažiau agresyvesnis. Jūs sakėte, kad jum nesvarbi pasaulinė reakcija ir nieko neplanuojate keisti. Ar iš tikrųjų taip elgsitės? Dėkui. Dabar e, ponas Niedermayer, EPP frakcijos vardu. Dėkoju, aš turiu techninio pabudžio klausimą. Prieš tai visi klausimai buvo tikti e, politinių pobūdžio. Man būtų įdomu sužinoti, jei dabar vyktų diskusija dėl bendros konsoliduotos pelno mokesčio bazės, ar jūsų įmonės e, kaip su tai sureaguotų? Ar jūs aiškiai pasakytumėte taip, mums reikia šios e, konsoliduotos pelno mokesčio bazės, ar jūs tiesiog abstrakčiai, taip bendrai, neaiškiai pasisakytumėt? Ir dar vienas klausimas Kažkas jau kalbėjo apie tai, kad jūs norite, kad mes turėtume bendrą konsoliduotą pelno mokesčio bazę, o ne tik konsoliduotą mokesčio bazę. Ir ar tai yra tiesa, kaip jūs tai pakomentuotumėt? Dar vienas dalykas. Ataskaitų patekimas pagal veiklą kiekvienoje šalyje. Jums tikriausiai yra žinoma, kad mes uh, kad šiuo metu nagrinėjame šį klausimą ir kaip jums atrodo, ar visa informacija turėtų būti teik, skelbiama viešai, ar ji turi būti tik tai teikiama auditoriams. Man atrodo, kad e, pagal mūsų pasiūlymą kai kurios įmonės turės skelbti viešai kai kurią informaciją, kurios neskelbia jų konkurentai. Ir Kaip Jums atrodo, dar vienas klausimas, kaip Jums atrodo, do, kokios iš veiksmų planų dalis yra pačios sudėtingiausios? Dėkoju ir toliau socialų frakcijos vartų Ramon Jaurigui. Ačiū. Norėčiau pateikti klausimą visų firmų atstovams pirmiausia. Jūs girdėjote, kad birželio mėnesį ES komisija paskelbė mokesčių rojų sąrašą ar jūs patikrinote, ar jūsų įmonės nėra dirbančios šiuose valstybėse, jeigu taip, tai kokią verslo veiklą vykdo, kiek personalo dirba tose valstybėse. Hoizer Bush klausimas. Aš skaičiau žiniasklaidoje, kad 2014 metais pusantro milijardo eurų Belgijoje gauta pelno, tačiau sumokėjote tik tai 1 procentą mokesčių. O tai galėtų reikšti, kad jūs taikėte mokesčių e, pelno neapmokesinimo nuostatą. Tai reiškia, kad e, didelį pelną jūs paskelbėte neapmokestinamu. Norėčiau paklausti, kaip jums tai pavyko padaryti, kadangi aš nežinau realios veiklos vykstančio, vykdančios įmonės, kuri galėtų su, kuri būtų sugebėjusi nemokėti mokesčių. Taigi man ta situacija yra tiesiog nesuvokima. Aron. Dėkoju. Na kągi, dabar sveiksime žodį mūsų svečiams. Kita eilės tvarka, priešinga eilės tvarka ir pirmiausia INDEF įmonės atstovas. Dėkoju Jums už klausimus ir norėčiau į visus jų klausimus atsakyti eilės tvarka. Taigi, pirmiausia, mes vandan, e, gali uždavė klausimą. Aš norėčiau pasakyti, kad e, mes manome, kad reikia peržiūrėti arbitražo nuostatas Europoje tam, kad galima būtų greičiau ir aiškiau spręsti ginčius. Tai yra prioritetas, į kurį mes norėtume atkreipti sudėmesį. Dabar Labai trumpai noriu atsakyti į pono Niedermayer klausimo dėl CCTB ar CCTB. Aš jau minėjau, kad 3C šiame pavadinime yra labai sv, svarbios mums, taigi tai turi būti bendra konsoliduota pelno mokesčio bazė. Kuo daugiau skaidrumo, teikiant ataskaitas pagal situaciją veiklą kiekvienoje šalyje, tuo geriau, tą remiame. Manome, kad tai bus svarbi priemonė, kurią turės mokesčio administratoriai tam, kad galėtų geriau vertinti tarptautinių įmonių mokėstinų nu, mokesčių bazę. Mes nemanome, kad reikia viešai skelbti informaciją pagal kiekvienos įmonės vykdomą veiklą kiekvienoje šalyje. Tai yra mūsų įmonės nuomonė, nes jei mes pažvelgsime į tai, kokius duomenys reikia skelbti finansinėse ataskaitose, nurodant veiklą kiekvienoje šalyje ir tai, kokia informacija jau yra viešai prieinama, galime pasakyti, kad tų duomenų jau yra labai daug. Ir jei bus nustatytas reikalavimas viešai skelbti visus tos duomenys, tai pakenks mums konkurencinėje kovoje su mūsų konkurentais. Norėčiau pasakyti, kad nustatant taisyklės, pagal kurias mokesčių administratoriai keisys turimą informaciją, reikės numatyti pakankamai skaugiklių, kurie užtikrintų, kad labai jautri informacija nebūtų netyčia paviešinta. Dabar, ponas Zymen, jūs klausite apie mokesčių rojus. Mes laikomės labai paprastos politikos. Mes nevykdome tenai veiklos dėl mokesčių mažinimo tikslais. Mokesčių du rojai, tai yra sudėtingas klausimas, nes yra įmonių, kurios, pažiūrėjau, veikia ne Europos Sąjungoje ir tenai jos veikia tose mokesčių rojų. Aš žinau, kad Europos komisija turi savo nuomonę, Mums būtų įdomu sužinoti, kaip ketinama tarptautiniu mastu apibrėžti e, mokesčių rojus savoką. Mes mokame pelno mokestį tam, kur pelnas yra generuojamas, Ir taip mes gal ir vykdome veiklą tam tose vietose, kur, kurios gali būti apibrieštos kaip mokesčių rojai. Ir dėl vairių priežasčių taip yra, kartais dėl istorinių, dėl to, kad mes tenai į, įsigijome įmonės, kurios jau tenai buvo ir įkurtos. Bet to mes kartais tose vietose turime įmonių, kurios nekaip nekeičia mūsų mokėtinų mokesčių struktūros, nes kartais tiesiog tai yra reikalinga dėl, dėl administracinių priežasčių. Ir kartais e, būtent dėl administracinių ir valdymo priežasčių mes negalim pasitraukti iš šalių, kurios yra laikomos mokesčių rojais. Ir iš dalies negalime iš jų pasitraukti ir dėl to, kad žmonės geria alų visame pasaulyje, net ir mokesčių rojuose. Tuomet norėtume paklausti, kokią veiklą jūs vykdote. Ar tik tai ne dėl finansinių paskatų esate įsteigę tas įmonės ir jūs jas laikote? Fulfill. jei mes e, esame kokiame nors mokesčių rojų dėl istorinių priežasčių, jei mes ten negaminame alaus, tai tos įmonės dažniausiai e, neturi įtakos mūsų mokėtiniams mokesčiams. Jie, jie tiesiog yra mūsų buhalterinėse knygose e, ir tiek. Mes tengiamės mažinti mūsų įmonės vienetų skaičių ir Kartais dėl praktinių priežasčių kai kurios įmonės, e, kai kurie vienetai liko mūsų buhalterinėse knygose. Ir į praktiką, beje, praktinį gyvenimą taip pat reikia atsižvelgti. Tas jūsų klausimas dėl vieno procento, jis ko gero yra susijęs su, su nesusipratimu. Mes turime uh, InBevSA uh, įmonę, tai patronuojanti mūsų bendrovė, ir e, tos įmonės pelnas nėra apmokestinamas Belgijoje. Todėl ir atsirado tas vienas, vieno procento mokesčio tarifas, apie kurį rašė žiniasklaidoje. McDonald, ačiū už klausimus. Dėl lygių sąlygų iš tikrųjų jos yra reikalingos Mes esam globaliai dirbanti įmonė, tačiau mes vadovaujamės Junktinių Amerikos valstijų mokesčių sistemomis. Jeigu jos būtų harmonizuojamos, tai mes džiaugtumėmės. Mūsų pagrindinės įmonės ir franšizinės įmonės dirbančios konkrečioje valstybėje moka ir ten mokesčius dėl, dėl ginčių sprendimo veiksmingumo ir greitumo. Iš tikrųjų, tai reikalinga, kad būtų, sprendžiant ginčius, užtikrinama vienoda konkurencija. Laks, eh, lyg ir uh, Kiti dalykai susiję su vartotojų nepasitenkinimu. Mes turime tūkstančius restoranų visame pasaulyje ir stengiamės, kad vietoje mokėtume mokesčius tinkame, tinkamai, mes jų daug ir sumokome. Dėl CCCTB iš tikrųjų mes pritarėme bendrai konsoliduotai pelno mokesčių bazė, tačiau labai svarbu, kad ji būtų nuosekli ir aiškiai. Teikiant informaciją arba ataskaitas at pagal atskiras valstybės narės, iš tikrųjų tai yra reikalingas dalykas, tačiau abejojame dėl to, ar labai svarbi informacija nenutekės kyla rizika, kad šita informacija bus pateikta ne visiškai tinkamai ar netinkamu adresu, ar kad tam tikra labai jautri informacija gali būti nukreipta į kitus šaltinius, mums kelia abejonių. Dėl ES paskelbto E, mokesčių rojų sąrašo, kaip ir alaus atveju, taip ir McDonald's gali būti valgomas įvairiausiose valstybėse, kai, kurios, kai kuri veikla ir apsiriboja centrinio nes, nes valdybos funkcijomis ir tos struktūros egzistuoja ir kol kas jos ir išliks. Dėkoju. Dėkoju. Ponas Tauel. Dėkui. Nemažai klausimų buvo patikta, tikiuosi, į visus e, galėsiu atsakyti. Pirmasis klausimas buvo apskritai dėl bazės erozijos. Aš suprantu, kad kyla susirūpinimas dėl mūsų formalių mokesčių susitarimų. Jei pasižiūrėtume, kai lėšos iš mūsų įmonės lėšos keliauja į JAV, tai mums tai yra neigiama. Uh, Tai, tai jokia paskata mums tai yra neigiamas dalykas, nes tada mes deklaruojame pajamas JAV ir jos yra apmokestinamos. Ir JAV mokesčių tarnybos nuolat tikrina, ar tinkamas honoraras yra sumokamas už intelektinę nusavybę. Dabar e, dėl konsoliduotosios pelno mokesčio bazės jūs klausėte, kokio mokesčio tarifo mes pageidautume, bet čia reikia nemažai dalykų apsvarstyti. Coca-Cola minėjo e, jau kai kuriuos iš tų dalykų ir jei ta bendra konsoliduotojų mokesčių bazė būtų nustatoma teisingai ir ekonomiškai leistų užtikrinti, kad verslas gauna mm, mm, pelną, kuris tada sąžininkai padalinamas tarp valstybių narių, tai mes iš tiesų tam pritartume, nes ženkliai supaprastėtų mokesčio administravimas. Ar reikalingas vienodas mokesčio tarifas, tegul ekspertai sprendžia. Bet aišku, kad mokesčio tarifas, jo dydis sukuria konkurencija mokesčių srityje tarp įvairių vyriausybių, kurios, pažiūrėjau, kai kurios vyriausybės norėdamos paskatinti ekonominę veiklą gali koreguoti tą mokesčio tarifą, bet manau, kad čia jau specialistai turėtų spręsti. Dėl ataskaitų, dėl atskirų šalių, ir ar mes tą informaciją turėtume viešinti, tai čia turiu tam tikrų abejonių. EBPO netaip seniai e, sutarė dėl aukšto lygio rizikos vertinimo priemonės, kurią naudosis mokesčių inspekcijos. Mes jau dabar pakankamai daug išsamios informacijos pateikėme, apie savo veiklą, teikdami vietinės veiklos ataskaitas. Plus e, tose šalise, kur mes veikiame, išsame informaciją siunčiame mokesčių inspekcijom, e, kurios vertina, ar mes tada laikomės tos valstybės mokesčių įstatymų. Ir aišku, mes nelabai norėtume viešai atskleisti savo pelno maržų. Jei vyriausybės prašytų, kad tokia informacija taptų vieša, tai aišku, mums nieko neliktų tik laikytis tokio reikalavimo. Ir paskutinis klausimas buvo skirtas mokesčių rojams. Jau kai kuriuose ankstesniuose šio komiteto klausimuose buvo kalbama apie mokesčių rojus. Yra uh, mokesčių rojų apibrieštis. Hongkongas, mano nuomonė, ne visad pagristai apibrėžiamas kaip mokesčių rojus, nes ten vyksta labai intensyvi ekonominė veikla. Mūsų um, veikla vyksta Hongkongė, e, ten mes turime teminį parką ir, ir iš tiesų ta veikla yra tikra ekonominė veikla. Uh, taip pat Bahamose mes irgi vykdome veiklą ir tam mums reikalinga vietoje veikianti mūsų dukterinė įmonė. Jei mes filmuojame e, įvairiose pasaulio šalise, jei mums reikalingos filmavimui tam tikros vietos, tai ten irgi turime steigti kažką, e, kas mums leistų tą daryti aš noriu pasakyti, kad pelnas visuomet turi turėti ekonominės veiklos pamušalą. Jei įmonė įsigijo turtą ir įsteigė uh, savo mm, filialą mokesčių rojuje, kur nevyksta veiksminga, uh, kur nevyksta ekonominė veikla, tai čia reikia pasižiūrėti, ar uh, tai įmoniai tenka didelė dalis pelno. Jie yra, pažymėgant įmonė Kaimanų salose. Tai jei e, joje nėra jokios veiklos ir jinai negeneruoja jokio pelno, tai, tai tada nekelia, manau, ir didelių problemų. mes mokame mokesčius ten, kur vykdome ekonominę veiklą. Ir e, ne, ne, ne, ne kitaip. Dėkui. Dabar steiksiu žodį Coca-Cola atstovui. Pana Džiotnui, ačiū, panė Pirinkė, dėkoju už klausimus. Keli klausimai buvo susiję su bendra konsoliduoto pelno mokesčio bazą ir netgi buvo kalbama apie tai, ar iš tikrųjų tai būtų vienintelis būdas mums sukurti sąžingos konkurencijos sąlygas ir ar mums reikia bendro mokesčio tarifo. Dar vienas klausimas buvo apie tai, ar mums būtų labiau primtina bendra e, konsoliduoto pelno mokesčio bazė ar tik bendra pelno mokesčio bazė ir kiek duomenų galime skelbti viešai. Taigi, pirmasis klausimas. Aš nemanau, kad tai yra vienintelis būdas užtikrinti e, sąžiningą konkurenciją. Tai gali būti naudinga tam, kad konkurencija būtų sąžininga, bet nepamirškime uh, kad e, e, bendroji konsoliduotojo pelno mokesčio bazė bus susijusi su tam tikrais sunkumais. Reikės, pažiūrėjau, suderinti pirmiausia e, mokesčio bazą. Ir tai gali būti sunku net ir ne tik vienos verslo grupės viduje, bet ir galvojant apie skirtingas grupės, nes grupė gali būti įvairių įmonių. Ir kai kurios iš tų įmonių gali turėti didesnės pelno maržas nei kitos įmonės. Taigi aš manau, kad čia reikėtų tikrai atsižvelgti į įvairius verslo segmentus ir jų ypatumus. Bet iš esmės aš manau, kad BEPS iniciatyvoje da, ir jūsų rengiamome pranešime yra nemažai įdomių pasiūlymų, kurie iš tikrųjų gali užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Ir manau, kad veiksmų planas dėl mokesčių bazės erozijos ir pelno perkelimo, pavyzdžiui, tos priemonės, kurios yra su, uh, uh, skirt, skirtos. Uh, kai, sandorių kainodarai, tai yra veiksmai nuo 8 iki 10, taip pat ataskaitos pagal veiklą vykdomą atskiriuose šalyse, yra dalykai, kurie iš tikrųjų gali paskatinti sąžiningą konkurenciją. Ginčių sprendimas taip pat būtų naudingas mechanizmas. suprantame, kad net jeigu ir norima viską surašyti labai aiškiai ir paprastai, vis tiek įstatymai yra sudėtingi dokumentai. Ir todėl reikia užtikrinti, kad galiotų aiškios nuostatos dėl to, kada privaloma tvarka reikia kreiptis į arbitražą. Tai būtų labai naudinga, nes jei įmonė žinos, kad privamo tvarka jos turės galiausiai kreiptis į arbitražą, kad spręstų ginčą, tai gali paskatinti jas ieškoti draugiško susitarimo ankstyvose ginčio stadijose. Toliau, ar mums labiau būtų priimtina bendra konsoliduota pelno mokesčio bazė ar tik bendra pelno mokesčio bazė? Na, bendra konsoliduota pelno mokesčio bazė yra susijusi su, su tam tikrais sunkumais. Uh, Bet iš esmės jį padėtų spręsti mums daugybę, da, daugiau problemų, nei tik tai bendra pelno mokesčio bazė. Aš pirmiausia turiu galvoje problemą susijusiu su sandorių kainodara. Nes bendra pelno mokesčio bazė jų neįspręs. Ar reikia bendro mokesčio tarifo? Na, ne aš turėčiau priimti sprendimą šiuo klausimu. Jūs savo pranešime rašote apie tai, kad planuojant mokesčius reikia laikytis įstatymų ir atsižvelgti į visus galio, galiojančius susitarimus, o tie susitarimai turėtų atsižvelgti į tarptautinę teisę ir manau, kad 28 valstybės narės turėtų dabar apsispręsti dėl to, kokių tikslų jūs turėtumėt siekti e, vykdydami savo mokesčių politiką. Buvo dar vienas klausimas apie vartotojus. Jūs kalbėjote apie tai, kad vartotojams dabar taip pat rūpi, kiek mokesčių yra mokama. Iš tikrųjų, vartotojai gali rinktis, kokį gėrimą nusipirkti. Ir mums tai rūpi. Ir mes kiekvienoje šalyje, kiekvienoje bendruomenėje, kurioje veikime, mes laikomės mokestinių įstatymų, mes kaip minėjau, dirbame 200 šalių, tenai parduodami yra mūsų gėrimai ir todėl mums labai svarbu yra palaikyti ryšį su žmonėmis, su visuomenė. Mokesčių rojai. Apie tai taip pat buvo klausima. Na, mokesčių rojus galima skirti įvairiai apibrėžti. Mokesčių rojose paprastai takomi maži mokesčių tarifai Ir kaip jau minėjau, atsakydamas į pirmininko klausimą apie papildomą mokestį, jau pateikiu Jums pavyzdį iš e, JAV praktikos, kai mes gražinamas lėšas, taip pat e, e, gražinamos lėšos į JAV yra apmokestinamos. Ir mes turime dukterinės įmonės ir jas vienė holdingo bendrovė, kuri yra reikalinga mums. Kaip kolegos ir iš McDonaldo, ir iš Volto Disnėjos įmonės, mes turime vartotojus tose šalyse, kurios laikomos mokesčių rojais. Ir mes ne tik tenai prekiaujame savo gerimais, bet mes taip pat ir vykdome realią ekonominę veiklą. Mes investuojame į tas šalis, net ir nepaisant to, kad tos šalis yra kartais laikomas mokesčių rojais. Dėkuoju, telefonas Matson. Dėkoju, aš nenorėčiau kartoti to, ką pasakiau. Kolegos jau daug ką pasakė. Ir norėčiau pradėti nuo ataskaitų teigimą pagal veiklą vykdomą atskiriuose šalise. Mes pasisakome už tokias ataskaitas. Mes rengiame metinę ataskaitą ir jau tenai nurodome daug e, informacijos. Tačiau čia reikėtų spręsti administracinius e, klausimus tam, kad galima būtų mokesčių administratoriams pateikti e, visą išsame informaciją. Tai būtų papildoma našta, bet susitvarkytume. Taip pat reikėtų nepamiršti, kad ir mokesčių administratoriai turėtų turėti pakankamai e, žmogiškųjų uh, administracinių išteklių tam, kad galėtų susitvarkyti su tą papildomą informaciją. Bet iš esmės mes pritarėme šią uh, e, ataskaitų teikimo pagal veiklą vykdomas skiriuose šalyse idėjai. Toliau bendras e, pelno mokesčio tarifas. Čia mes pritarėme tam, tačiau reikėtų pagalvoti apie tai, kaip tai bus daroma. Nes mes nenorime, kad skirtingų valstybių mokesčių administratoriai pradėtų ginčytis dėl to, kaip, viską, kaip viskas turi būti tvarkoma. Kai kalbame apie sandurių kainodaros e, reguliavimą, čia matome, kad taip, e, dabartinis pasiūlymas gali sukelti mums šiokių tokių problemų. Bet iš esmės aš manau, kad kuo labiau ir bus mažinama administracinė našta, to mums bus geriau, nes mes turėsime daugiau išteklių ir laiko, kuriuos galėsime skirti verslo plėtrai. Bendra konsoliduotojų pelno mokesčio bazė ar bendra e, pelno mokesčio bazė? Na, čia reikia paklausti, ar bendra konsoliduota pelno mokesčio bazė yra realistiškas pasiūlymas, ypač e, e, iš karto, jeigu jis bus dėgiamas. Mes matome, kad šiuo metu vyksta įvairialypė konkurencija ir mokesčių administratoriai konkuruoja ir mokesčių tarifų, tarifai taip pat yra skirtingi. Uh, čia reikia tikrai viską labai gerai pasverti, nes e, ir mums reikėtų aiškaus sprendimo, nes visiems šiems klausimams turime išleisti nemažai ir laiko, ir energijos. Ir galvojant apie tokius pasiūlymus, reikia pirmiausia galvoti apie ilgalaikę perspektyvą. Ponas Ludvikson, aš noriu Jums pasakyti, kad IKEA nėra įmonė, tai yra prekės ženklas. Mes turime įvairias įmonės, kurios veikia mūsų Graikijoje e, kurios veikia mūsų grupėje, net 12 tokių, ir jos e, veikia Turkijoje, e, įvairiose kitose šalyse. Visą informaciją galite rasti tinklapyje. Visos tos grupės yra skirtingos. Galiu tik Jums pasakyti, kad mes Luksemburgė ir Lichtensteinė neturime dukterinių įmonių. Mūsų mokamas pelno mokestis sudaro maždaug 20 procentų. Jei visas mūsų mokestė, visas mūsų pajamos būtų gaunamos tik tai Švedijoje, tuomet mes mokėtume 22 procentų pelno mokesčio. Toliau, mokesčių rojai. Aš minėjau, mes nedirbame, nevykdome veiklos egzotiškose salose. Mūsų veikla yra susijusi su nekilnojimu turtu, iš esmės, nes mes statome parduotuves, gamyklas. Taigi mūsų įmonėje tai, kas buvo pasakyta apie grūtiškas salas, tikrai nėra taikoma. Ir baigdamas noriu pasakyti, kad Mes turime labai nedaug e, susitarimų dėl mokesčių, o tūs, kuriuos turime, sudarėme dėl to, kad mums reikia aiškumo. Labai dažnai mokestiniai režimai būna labai sudėtingi. Ir todėl aš labai rėmiu jūsų veiklą, nes jūs norite supaprastinti mokesčius. Ir Tai yra tikrai labai nelengva ir mes norėtume, kad mokesčių sistema būtų kuo aiškesnė, nes konkuruoti šiais laikais nėra lengva, rinka tikrai yra labai per, perpildyta. Šūster. Ar CCTB vienintelė sistema galės numatyti e, vienodas žaidimo taisyklės visuojams jiems. Labai svarbu, kad tokia sistema būtų aiški, konkreti, tvirta. Viskas priklausys nuo pačių nuostatų. CCTB ir vienas vieningas mokesčių tarifas. Ar tai galima suderinti? Complex, it's, it's just an, a, an added factor that Žinoma, reikėtų atsižvelgti ir į kitus papildomus e, faktorius, kurie visada atsiranda atskiroje valstybėje narėje. Dėl vieno ir vieningo mokesčių tarifo aš pasakau už tokį, e, kai kurie kalbėjo apie tam tikrą maržą. Jeigu toksai tarifas būtų nustatytas, jis turėtų būti konkurencingas, turint omenyje ir kitas kaiminės valstybės. Žinoma, apie 20 procentų jis galėtų sudaryti, tačiau tai yra mano, žinoma, tokia nuomonė. E, žinoma, e, labai sudėtinga būtų apskaičiuoti tą mokestį, kadangi galbūt tada padidėtų ir PVMas. Uh, see, uh, country by country reporting, if it should dėl informacijos arba ataskaitų pagal valstybės. Svarbiausia, kad būtų užtikrintas skaidrumas, skaidrumas tarp mokesčių mokėtojų ir kad skaidrumas būtų užtikrinamas ir mokesčių inspekcijoms. Gali būti tam tikros informacijos, kuri būtų susijusi su kainodara, su uh, prekybos e, procentų, tai ta informacija turėtų būti, e, būti konfidenciali, kad jinai nebūtų klaidingai suprasta. Ar ES mokesčių rojų sąraše esančiose įmonėse dirbame ir mes, mes tokių įmonių neturime dėl viešosios nuomonės apie mokesčių uh, vengimą. Žinoma, e, mes nesame įsitraukę jokią veiklą, kuri gali būti pavadinta mokesčių vengimu. Dėkoju visiems dalyviam, kurie sutiko atvykti į mūsų posėdį ir atsakė į praktiškai visus klausimus. Tie, kas neatsakė žodžių, pažadėjo atsakymus atsiųsti raštu iki šios savaitės pabaigos. Dabar norėčiau, kad pranešėjai e, apibendrintų mūsų šios dienos diskusijas, ponė Ferrera. Dėkui, aš kalbėsiu portugališkai. Aš manau, šis posėdis buvo labai įdomus ir džiaugiuosi, kad visos tarptautinės įmonės atvyko ir šiandien viešai atsakė į mūsų klausimus. Aš būčiau irgi norėjus pateikti klausimą, bet neturėjome pakankamai laiko ir Galbūt visom jum norėčiau pateikti klausimą, kai kalbame apie IKEA, Facebook, Valto Disnėjaus, e, Google, Google, Facebooką. E, visos šios įmonės kasdien reklamuojasi, vykdo rinkodarą ir noriu pasakyti, kad vartotojai kenčia nuo to, e, kad turi vis daugiau mokesčių mokėti. Tai galbūt, kai jūs reklamuojat save į tą reklamą, irgi įtrauktumėt tokį sakinį. Mes irgi mokame tos mokesčius, kuriuos priklauso mums mokėti. Uh, Tai labai norėčiau, kad jūs pakeistumėt savo požiūrį ir iš tiesų galėtumėt nuoširdžiai pasakyti, kad mes irgi prisijimame mokestinę naštą. Išvadas šios dienos diskusijų galėsime pateikti vėliau. Šiandien sunku viską apibendrinti, bet galime pasakyti štai ką kad yra labai didelis atotrukis tarp to, ką įmonė sako ir to, kas vyksta, kaip jos elgesi. Ir iš tiesų nebūtinai jos moka mokesčius ten, kur pelnas yra uždirbamas. Didelės įmonės e, turi teisinę galimybę naudotis mokesčių rojais ir kitom lengvatiniam galimybėm, kalbant apie JAV mokesčių tarifus. Jie yra problemos dalis ir tie mokesčių dydžiai JAV e, priveda prie to, kad nemaža dalis įmonių pelno nuplaukia į Kaimanų salas, Bermudą ar kitur. Ir tada nuo, tų, nuo to pelno mokesčiai iš vis nemokami, taigi įmonės neprisima tos jom priklausančios mokesčių naštos. Įmonės dalyvavę mūsų diskusijose atvirai pripažino, kad situacija turi keistis turi keistis mokesčių sistema. Turime e, čia dirbti tiek bendros konsoliduotosios mokesčių bazės srityje, tiek BEPS srityje. Ir čia E, kalbant apie apmokestinimą, reikia ko gero taikyti vienodą mokesčio tarifą, vienodas sąlygas. Išgirdome, kad įmonės yra pasirengę pateikti ataskaitas, kiek kiekvienoje šalyje uždirba pelno, tai jau būtų nauja e, situacija ir galbūt tada jau nebebūtų pelnai nukreipiami į mokesčių rojus, jei tokios ataskaitos būtų teikiamos. Mes irgi turime apsispręsti, ko norime, kokios politikos norime mokesčių rojų srityje turime tarptautiniu mastu siekti, kad neliktų tų mokesčių rojų spragų. Taip pat mums reikia, kalbant apie sprendimus mokesčių srityje, irgi skaidrumo. Turime siekti, kad turėtume tokius mokesčių įstatymus, kurie būtų aiškus, lengvai taikomi ir kuriuose neliktų spragų leidžiančių naudotis mokesčių rojais ir kitomis lengvatinėmis sąlygomis. Manau, kad mes toliau tęsime dialogą ir kreipiamės į tokias įmonės, prašydami keisti savo veiklos praktiką, o mes tada keisime, aišku, įstatymus. Tuo yra. Ačiū Elenai, gerbiami kolegos. Aš norėčiau taip pat pasakyti, kad buvo labai svarbu šiandien susitikti, pasikeisti nuomonėmis, tačiau neaišku, kodėl įmonių atstovai nesutiko atvykti į pokalbį su mumis anksčiau. Europos parlamentas, kaip matote, labai rimtai žiūri į savo e, funkcijas, tačiau labai gaila, kad tarptautinių įmonių atstovai nelabai norėjo atvykti į susitikimą su mumis. Matote, kai turime pakankamai laiko, galime iš esmės pasikalbėti. Nors žinoma, liko kai kurių aspektų, į kuriuos nebuvo pakankamai atsižvelgta. Pavyzdžiui, kelių įmonių atstovai pasakė, kad jie naudojasi teisėtomis apmokestinimo galimybėmis ir, žinoma, e, val, įmonių vadybininkų prievolę supranta kaip geros vadybos pavyzdį tiesiog išnaudoti suteikiamas mokesčių sistemų lengvatas arba privalumus. Yra tam tikrų uh, sistemų, pagal kurias e, Bermudo salose arba Kaimanų salose yra nukreipiamas e, uždirbtas pelnas. Žinoma, reikėtų patikrinti šitą informaciją, o galbūt yra ir tam tikrų uh, tikros, tikrų nuostolių e, įmonėms, jeigu jos nemoka mokesčių ir ar nebus taip, kada nors jos bus priverstos sumokėti mokesčius už mm, neapmokestintą pelną. Kita vertus, ar šitie grinieji pinigai nebus panaudoti uh, E, išnaudoti savo, priblan, e, panaut, e, pasinaudoti savo privalumais konkurencinėje kovoje. Taip pat reikėtų pasakyti, kad visa tai rodo, kad reikia dirbti abipusių pagrindų bendradarbiauti ir su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Šis bendradarbiavimas įgavo vis didesnę svarbą. Mes savo rekomendacijose esame pasakę, kad jungt, darybose su Junktinėmis Amerikos valstijomis reikia susitarti priimtinomis sąlygomis abiem pusėms, bet tai EBPO rekomendacijos taip pat egzistuoja, nors jos yra pakankamai švelnios, Reikėtų pagalvoti, kaip tinkamai susitarti su JAV. Galbūt JAV galėtų sutikti su tomis teisės nuostatomis, kurios ES valstybėms yra privalomos. Jeigu nepavyks suderinti, suvienodinti sąlygų, tai kai kurioms įmonėms teks uh, E, e, dalyvauti sudėtingesnėje, nuožmesnėje konkurencijos kovoje. Žinoma, reikia daugiau skaidrumo, daugiau matomumo, siekiant visoms valstybėms narėms vienodai vertinti mokesčių rojus. Kai kurios įmonės tęsia bent jau taip sakė kai kurių įmonių atstovai, tradicija dirbti tose valstybėse, tačiau tradicijos yra keičiamos. Jeigu nėra kokiu nors privalumų, tai nelabai suprantama, kodėl tos dukterinės įmonės vis dar laikomos mokesčių uh, rojų valstybėse. Taigi šitas tradicijos argumentas manęs neįtikina. Galbūt yra vis dėlto kitų pranašumų arba argumentų. Reikėtų tiesiog pasiteirauti ES komisijos nuomonės dėl šio argumento. Apibendrinamas noriu pasakyti, kad mes daug ką sužinojame, tačiau kai kurios klausimus nebuvo atsakyta, pavyzdžiui, nepakankamai buvo išaiškinta ar e, Airijoje, ar Luksemburgė, ar Niderlanduose taikomos taisyklės pasirinktos atsitiktinai, ar iniciatyva buvo parodyta tų valstybių vyriausybių, o galbūt tokį kelią pasiūlė konsultantai, ar tiesiog pasirinko įmonės vadybininkai. Šitas politinės atsakomybės klausimas šiandien kol kas dar nėra pakankamai giliai išspręstas. Apie jį dar reikėtų pagalvoti ateityje. Bien, je vous remercie. Dėkoju, aš turėčiau visiems padėkoti, dėkoju visiems, kas dalyvavo šioje diskusijoje, pranešėjams ir komiteto nariams. Tai, ką mes šiandien išgirdome, patvirtina, kad iš tikrųjų mes šiuo metu išgyvename labai svarbų laiką. Iš esmės mes kūrėme naują, visiškai naują situaciją. Ir atsispirti pagundai, tai iš tikrųjų yra labai sunku. Kai kas iš jūsų sakė, Realiza iš esmės irgi tą minėjo, kad jau daugiau nei 20 metų įmonėms yra žinoma, kad jos ne tik vaidina nepaprastai svarbu ekonominį vaidmenį, bet taip pat privalo prisimti ir socialinę atsakomybę vartotojų, darbuotojų atžvilgių. Ir visai neseniai įmonės taip pat suprato, kad jos turi prisimti ir atsakomybę už mūsų aplinką. Šiuo metu yra rengiamasi konferencijai dėl klimato kaitos ir daugas iš jūsų įmonių bando pagal galimybės prisidėti prie, bendro, prie bendrų pastangų apsaugoti mūsų aplinką. Ir yra dar vienas matmuo. Tai yra ir pilietinė atsakomybė. Pilietinė, jei jūs apie ir ją pabrėšite, tai taip pat jums būtų taip būt, labai teigiamai pateiktų kurtų teigiamą įvaizdį viešojo erdvėje. Ir čia aš pirmiausia kalbu apie jūsų finansinį įnašą į visuomenės gerovę. Ir mes taip pat žinome, kad ir mokesčių administratoriai taip pat dar turėtų uh, tinkamai pasiruošti tam, kad galima būtų gerai gyvendinti visus pasiūlymus, nes, kaip minėjau pranešėjai, iš tikrųjų dar daug ką e, reikia padaryti. Komiteto vardu aš norėčiau Jums pasakyti, kad e, rytoj e, vyks koordinatorių posėdis ir mes ketiname pateikti du prašymus frakcijų pirmininkų sueigai. Pirmiausia, mes prašysime, kad būtų patvirtinta, kad e, dėl mūsų prane, rengimo pranešimo būtų balsuojama kitą savaitę. Ko gero, balsavimas vyks 25 e, dieną. O tai reiškia, kad e, frakcijos galės teikti savo pakeitimus. Ir akivaizdu, kad šiandienos, po šiandienos diskusijos frakcijos, ko gero, norės parengti savo pakeitimus. Ir antras prašymas, mes paprašysime, kad mūsų įgaliojimai būtų pratesti dar pusmečiui. Ir e, kitą savaitę mes turėtume taip pat e, apsispręsti, e, dėl darbo grafiko, jei mes norime, kad visi šie pasiūlymai galiausiai atsidurtų nacionaliniuose teisynuose, mums reikia, kad būtų aiškiai apsispręsta dėl darbo grafiko, kad būtų aiškiai pasakyti, kada mes turėsime direktyvą dėl iš ankstinių sprendimų dėl mokesčių. Ir uh, Taip pat reikia spręsti visus klausimus dėl teisinio pagrindo, kuris bus taikomas komisijos pasiūlymui dėl bedrotus konsoliduotos pelno mokesčio bazės ir dėl kitų pasiūlymų. Ir mes taip pat norime, kad ir toliau būtų daromas politinis sprendimas, nes be tokio politinio sprendimo kils grėsmė, kad vyriausybės, kurios ir taip turi daug problemų, uh, Deja, da, šiuo metu mes iš tikrųjų išgyvename sudėtingą da, laiką, da, a, turėjome ir tragiškų įvykių. Pasinaudos galimybę tam, kad a, nepriimtų laikų sudėtingų sprendimų. Tie sprendimai yra labai reikalingi, nes aš jau minėjau, kad visos įmonės susiduria su didelė finansinė mokestinė našta. E, ir mažos, ir vidutinės, ir stambios įmonės. Ir tos sistemos mokesčių buvo sukurtos labai seniai ir jos nebetitinka nūdienos poreikių. Ir reikia pasinaudoti nesiniai vykusiais skandalais tam, kad mes pakeistume e, esamą mokesčių sistemą. Štai tai, ką norėjau pasakyti. Ir jei e, pirmininkų suoiga neprates mūsų įgaliojimų, tuomet galim bus pasakyti, kad šis mūsų posėdis bus paskutinis. Bet jei, posėdė, jei mūsų galiojimai bus pratesti, tuomet mes galėsime susitikti Strasbūrė Je, je, atsiprašau, jeigu nebus e, pratesti mūsų galiojimai, tuomet Strasbūrė galėsime sustikti ir išgerti už mūsų nu, nuveiktą darbą. O jei